veikia ta agentūra ir ar jau yra nustatyta konkreti agentūra, kuri dirbs parlamentui. Toliau administracinis planavimas, administracinės lėšos ir viešieji pirkimai. Čia reikia kelti klausimus dėl kontrolės mechanizmų. Ar yra įvesta kokiu nors kontrolės mechanizmų, kurie būtų padėję spręsti anksčiau kilusias problemas? Kai kurie generaliniai direktoratai per nelik dažnai naudojosi ypatingą procedūrą ir organizuodavo ypatingo tvarka rengiamus konkursus. Todėl ir čia dar kartą reikia paminėti plenarinės posėdžių salės Briuselėje klausimą. Kiek, kaip yra žinoma, kai, kurios, kai kurioms sutartims dėl salės remonto nebuvo skelbiami viešieji pirkimai, taip pat ir lėšų planavimas buvo truputėlį neaiškus. Taigi norėtumėm sužinoti, kaip atrodo plenarinių posėdžių salės remonto klausimai Luksemburgė ir Briuselėje. Buvo sakoma, kad ekspertai esą pasakė, bus, kad, kad į salę bus galima vėl įsikelti tik tai 2013 metų pabaigoje. Ir esą dar nėra žinoma, kokios bus remonto išlaidos. Kažkas yra sakęs, kad tai turėtų būti 3 milijonai eurų. Taigi aš norėčiau, kad jūs papasakotumėte plačiau ir apie išlaidas, ir apie darbų programą. Ir pridurti dar vieną klausimą, ar nepernelik optimistiška yra manyti, kad 2013 metų pabaigoje plenarinių posėdžių salė iš tikrųjų bus paruošta darbui. Galbūt galėtumėte pasakyti konkrečias datas, kada iš tikrųjų bus galima naudotis šią salę. Na, o dabar dėl Europos istorijos rūmų. Europos komisija parlamentui pranešė, kiek reikės sumokėti, kiek komisija žadės skirti šiam projektui. Tai jau turėjo vykti 2013 metų vasarą. Ir jeigu taip jau įvyko, tai galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kiek kasmet šiam projektui moka komisija. Bet jeigu šios informacijos dar nėra, tai jūs vis tiek galėtumėte galbūt pakomentuoti, kokia šiuo metu yra padėtis dėl šio klausimo. Dar vienas dalykas. Įvairių paslaugų perkelimas į parlamento vidų. informacinių technologijų generalinis direktoratas pirko paslaugų iš išorės, dabar jos vėl yra internalizuojamos, perkeliamos į, vid, į vidų. Žinoma, tai reiškia, kad mes geriau kontroliuojame savo informacinių technologijų būklę. Ir dabar sužinome, kad ir kitos veiklos rūšys grįžta į parlamentą, tokiu būdu sukūriama ir naujų darbo vietų 60 reikėtų sužinoti, kiek tai kainuos ar, tai, ar išlaidos bus, nebus didesnės negu buvo prieš tai, ar jos tiesiog liks tokios pačios, kokios ir buvo. Taip pat norėčiau apie saugumą dar pakalbėti. Jūs minėjote saugumo klausimą ir, ir saugumo generalinio direktorato reikalus. Mes jau pastebėjome, kad yra e, speciali saugumo pareigūnams sukurta uniforma, bet norėjau paklausti, kaip tai konkrečiai paveiks Europos parlamento saugumą, Kitas dalykas, kada mes sužinosime visas detalės būsim, būsimo projekto susijusio su saugumu. Kitas dalykas, paskutinis dalykas, Europos mokyklos ir Europos parlamento vaidmuo. Jūs to neminėjote, bet aš norėjau paklausti, kaip bus su Europos parlamento darbuotojų vaikais ir jiems skirtomis mokyklomis. Manau, kad parlamentas čia turėtų vaidinti daug svarbesnį vaidmenį. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Aš siūlyčiau Jums pirmiausia atsakyti į visus šios klausimus, o po to kolegos galės klausti vėl. Taigi, So we are already giving an example how we can... Taigi jau va, ir pateikėm pavyzdį, kaip galime efektyviai sutaupyti. Aš visiškai pritariu pranešėjos komendarams, kad turim e, taupyti apdairiai. Labai e, nesunku sutaup, išbraukti eilutę biudžete, bet tai nereiškia, kad mes vėliau mažiau išleisime. Mums reikia pakeisti taisyklės įvykdyti tam tikras reformas, nes kitaip taupimai nebus efektyvūs. Mes tengiamės taupyti, sukurdami geresnės organizacijas, organizacinės struktūras, geriau pas, e, paskirstyti išteklius, pavyzdžiui, e, dėl vertimo. Kai kuriuose skyriuose buvo per daug uh, darbuotojų, o kitose buvo per mažai darbuotojų. Taigi mes radom pusiausvyrą ir e, naujų papildomų išlaidų parlamentarų veiklai. Taigi buvo pradėta poveikio ataskaita, bet jai nebuvo naudojamos jokios uh, papildomos lėšos. Į kitus skyrius taip pat buvo įdarbinta nauji žmonės, bet e, tam nebuvo skiriama papildomų lėšų. Taigi, e, kartais mes nekuriam papildomų vietų, mes tiesiog perskirstom nuolatinių darbuotojų vietas. Taigi pritariu, kad išbraukus eilutę biudžete nereiškia, kad mes sutaupome dėl klausimo, kas atsakingas už įgyvendimus procedūras, aš nežinau. E, aš tik galiu pasakyti, kad buvo vadovaujami skirtingomis procedūromis, kad būtų užtikrinta geresnė pusiausvyra tarp kainos ir kokybės. Dėl plenarinių posėdžių salės kompanija turėjo pabaigti darbą per šešis mėnesius po sutarties pasirašymo. E, sutartis buvo pasirašyta Liepos pabaigoje. Tai reiškia, kad kompanija turi pabaigti darbą per šešis mėnesius, taigi e, sausio pabaigoje. Dabar yra paskaičiuota, e, kad bendrovės, bendrovė vėluoja dvi savaitės, bet dirba 24 valand, e, valandas per parą ir 6 iš 7 dienų per savaitę. Taigi tikimės, kad kompanija spės atliekti darbą laikui. Mes tikimės, kad e, darbas bus baigtas sausio pabaigoj ar vasario pradžioje, taigi per tą sutartį numatytą terminą pateikėme skaičius, tai buvo 3 milijonai, dabar tas skaičius yra kiek mažesnis, dabar yra 2,5 milijono apskaičiuota, tačiau žiūrėsim, kaip bus, kaip bus sutartis įgyvendinta, bet dabar mes bent jau neviršėme 3 milijonų nustatyto biudžeto. Bet to norėčiau pasakyti, kad Gruodžio mėnesį bus vykdomi pagrindiniai darbai, stogą turėsim šiek tiek pakelti. Taigi e, viskas, ką dabar sakau, yra parema tuo, kad e, visi darbai vyks sklandžiai, bet neturiu jokių pranešimų, kad uh, darbai nebus atlikti per numatytą laiką ir, už, ir ne, neišeis iš numatyto biudžeto rėmų. O kai stogas bus pakeltas, tai reikės pakeisti ir visas konstrukcijas. Tačiau manom, kad balandžio pradžioje plenarinė sesija jau vyks naujoje posėdžių salėje. Dėl Europos komisijos indėlio į Europos istorijos namus. Komisija mes apibrėžiam, kiek reikia tų einamųjų lėšų ir jos sudarė 30 procentų visų reikiamų lėšų. Komisija e, taip pat e, pasiūlė finansuoti e, septintą darbo dieną, kai ta institucija dirbs, nes kur kas labai yra naudinga, kai pastatom tokį pastatą, juo galim naudotis visas septynės dienas per savaitę. Taigi komisija mm, pasirengusi mokėti 30 procentų viso biudžeto nuo 800 tūkstančių eurų. Toks yra numatytas biudžetas 2014 metams. Taigi komisija 2014 metams yra numačiusi e, pakankamą Europos istorijos namų finansavimą. 30 procentų plus septintą institucijos darbo dieną finansuos. Tai Dabar jūsų klausimas dėl mm, IT generalinio direktorato. Tai visiškai nedaro jokios įtakos biudžetai, biudžetui. Mes norim, kad e, daug daugiau veiksmų atliktų mūsų darbuotojai. 60 darbuotojų buvo pasamdyta, bet antra vertus mes daug mažiau samdome išorės darbuotojų. Kodėl mes taip darom? Nes kai pasikliaunam tik išorės darbuotojais, tai nekontroliuojam veiksmų. Mes e, kartais žmonės išeina iš bendrovių ir išsineša žinias, taigi mes norėtume, kad šios žinios liktų mūsų pačių struktūroje Taigi biudžetui tai įtakos neturi, bet mes norim geresnės pusiausviros tarp mūsų pačių ekspertų ir samdomų iš išorės. Dėl saugos darbuotojų nauja direktyva bus priimta nuo gruodžio pirmos dienos. Bus par, organizuojama trys direktoratai, bus aptariama, kaip dirbs apsaugos darbuotojai skirtingose vietose. Taip pat bus e, kalbama apie priešgaisrinę saugą. Mes turime nemažai e, sutarčių su išorės institucijom. Ir trečias dalykas tai strategija ir ištekliai. reikia pripažinti, kad e, mums reikia e, kibernetinės saugos specialistų. Taigi bus įkurtas e, papildomas padarinys kibernetiniai saugai užtikrinti. Jis bus glaudžiai susijęs su rizikos mažinimo direktoratu. Taigi kartai sunku užtikrinti saugą. Išorės e, politikos e, direktorate tą darėm, bet reikia to, tą patį atlikti ir saugumo direktorate. Jau keletą kartų biure aptarėm, e, su tuo susiję nemažai klausimų, pavyzdžiui, kaip klasifikuoti tam tikras pastato dalis, kaip užtikrinti prieigos kontrolę ir taip toliau. Biuras mano, kad dabar jau vyksta tiek daug pakeitimų, kad reikėtų jau žengti paskutinį žingsnį ir viską užtvirtinti po e, parlamento rinkimų. Dank u. Uh, dan gaan we nu naar de ronde Ačiū. Toliau kalbės kolegos. Pirmasis kolegė Aliala Sena. Sí, gracias, presidente. Sí, le doy la bienvenida. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat sveikinu mūsų generalinį sekretorių atvykus į posėdį. Mūsų bendradarbiavimas visuomet labai sėkmingas. Ir savo kasdienėme darbe akivaizdžiai matome, kaip viskas gerėja, taikant jūsų tokią išmanę taupimo programą. Jeigu leisite, užduosiu keletą klausimų susijusių su asistentais. 2011, tai nesusijęs su 2011 metų biudžeto tvirtinimo, tačiau vis dėlto susijęs su mūsų ateities samdymo nuostatomis, su tuo, kad mes norime sustiprinti tam tikrą savo personalo dalis ir taip toliau. Dabar jau vis mažiau užduodama kelionių e, leidimų asistentams. Ir parlamentarai prašo suteikti tokių kelionpinigių, mm, jiems tos galimybės nesuteikiamos. Tai yra asistentų darbo sąlygo pabloginimas. Mūsų asistentai tampa lygiai tokiais pačiais e, darbuotojais Europos institucijoje kaip ir visi kiti darbuotojai. Tačiau jie mums yra labai svarbus ir aš noriu tikrai paprašyti, kad būtų galima sustiprinti jų galimybės. Ir aš, aišku, suprantu, jūs ir pats stengiate sustiprinti per sekretariato galės ir frakcijoms buvo suteikta daugiau galimybių, bet ir asistentai turėtų turėti daugiau galimybių, nes jų vaidmuo parlamentarų darbe yra labai svarbus. Taigi, dar kartą noriu užduoti klausimą, kaip jūs norite didinti asistentų darbo pripažinimą. Asistentai yra labai svarbus parlamentarui, svarbi jo dalis, jo darbo dalis Ir, na, čia tikrai reikėtų dar kažką nuveikti. Na, o dabar dėl profesinių mokymų. Asistentai prilyginami kitiems darbuotojams ir jiems taikomos tos pačios nuostatos profesinio mokymo prasme. Tačiau asistentų darbas nėra toks kaip visų. Jie dirba specifinį darbą, atlieka specifinius uždavinius, priklausomai nuo to, ką veikia atitinkamas parlamentaras. Tai ne tas pats darbas, kurį dirba, sakykime, parla, e, parlamento sekretoriato darbuotojai. Sakykime, kalbų kursai yra rengiami dažniausiai atostogų metu ir asistentai tokiu būdu netenka teisės į atostogas. Galbūt kalbų kursus būtų galima numatyti žaliosiamis savaitėmis ir tuomet asistentai galėtų patobulinti savo kalbos žinias. Tai tiek apie šį klausimą, dabar dėl saugumo. Jūs suminėjote visus dalykus, reformą, kuri netrukus įvykščiame direktorate. Bet galbūt galite pasakyti šiek tiek daugiau apie organigramą, apie tai, kaip konkrečiai atrodys tas skyrius po reformos. Atsakėte iš anksto jų į klausimą dėl kibernetinio saugumo Ir aš šį klausimą jau buvau uždavusi ir anksčiau. Aš manau, kad tikrai pats laikas stiprinti mūsų kibernetinius kiber, pajėgumus. Jau, kiek žinau, visai neseniai dabar įvyko mūsų ataka prieš mūsų internetinius tinklus ir dėl to šiandien neveikia bevėlis ryšys. Taigi tai reikėtų pakomentuoti. Jūs paminėjote, kad saugumas netrukus bus suformuotas kaip naujas generalinis direktoratas ir bus taip pat technikos ir technologijų naujas generalinis direktoratas, kuris dar bus sustiprintas. Taigi, aš noriu paklausti, kaip šie du generaliniai direktoratai bendradarbaus. Nes, kiek žinau, kartais bendradarbiavimas ar tų, tokių direkcijų būna problematiškas. Dar vienas klausimas. Dėl įmonių, su kuriomis mes esame sudarę sutartis. Sakykime, tos įmonės, kurios atlieka remontą pas mus. Mane labai domintų ir darbo sąlygos, kuriamis dirba tokių įmonių darbuotojai. Prieš keletą dienų aš girdėjau, kad vienos tokių įmonių darbuotojas baigė gyvenimą žmogžudystę. Ir mes ne vienas jį pažinojome, galbūt tai iš tikrųjų yra susijęs su darbo santykių problemomis. Taigi noriu paklausti, ar kas nors yra išanalizavęs, kokiomis sąlygomis dirba mus aprūpinančių įmonių, sakykime, taip pat ir maitinimo įstaigų darbuotojai. Dabar apie vertimą. Jūs čia galite mums žinoma sakyti, kad yra taikomas protingas taupimas ar išmanus taupimas ir paminėjote, kad kai kas verčiama, kas ne, kai kas nebeverčiama. Tačiau piliečiai, bet kuriuo atveju, turi teisę viską perskaityti savo gimtają kalbą, pamatyti gimtają kalbą, nes tik taip mes užtikrinsime skaidrumą. Taigi aš noriu paklausti, ar ir toliau piliečiai turės galimybę, turės turi prieigą prie visų ES dokumentų savo gimtają kalbą, ar, ar viskas bus verčiama. Uh, su skaidrumu susijęs ir kitas klausimas, kadangi jau baigėsi 2013 metai, tai netrukus turėtų būti parengta ir atitinkama studija apie skaidrumą. Gal galėtumėt pateikti informaciją apie tai. Pirmininkas, dėkoju ponia Ajala Sender. Dabar iš eilės dar kadangi kolega Vėlė bus tik iki pusės penkių su mumis, tai dar mums liko 45 minutės. Kiekvienas iš jūsų, žinoma, turi teisę užduoti tiek daug klausimų, kiek tik tai nori, tačiau aš noriu pasakyti, kad nebūtinai tas, kas užduoda daugiau, pasako ir iš tikrųjų protingiau ir geriau. Taigi norėčiau būsimiems klausėjams tokią žinią pasiūsti. Ačiū. Ponas Mulderis pirmininkė. Man atrodo, kad parlamentas eina tikrai teisingų kelių. Pavyzdžių yra pateikta nemažai, tie pavyzdžiai tikrai yra visi labai padrasinantis, bet leiskite man paklausti vieno kito dalyko. Kelionės. Kokia yra kelionių politika? Kas gali kokio klase keliauti? Kas gali keliauti verslo klase, kas ne ir taip toliau? Kokios čia yra taisyklės? Antras dalykas – plenarinių posėdžių salė. Jūs paaiškinote, kad netrukus ji turėtų būti pataisyta ir taip toliau, bet buvo padaryta kažkokia tai principinė statybos klaida. Kieno ta klaida buvo, kas mokės už tai, ar mokės draudimas, ar ta įmonė, kuri negerai kažką pastatė. Kokia yra padėtis? Paskutinis klausimas – tiesioginis posėdžių transliavimas buvo įvestas prieš keletą metų, kainavo nemažai pinigų. Ar administracija turi informacijos apie tai, kiek žmonių apskritai klausosi tokių įtemptų diskusijų, kaip pavyzdžiui šiandien po pietą. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Ponas Bradburn. Thank you, Chairman. Um, I, like uh, Mr. Mulder, I got three questions. Ačiū pirmininkė, aš taip pat tris klausimus turiu kaip ir ponas Mulderis. Vienas susijęs su mano anksčiau užduotų klausimu, kuomet buvome sustikę su pono Vėlė ir kalbėjomės. Tai yra, noriu paklausti dėl to atsakymo, kuris buvo pateiktas raštu dėl elektroninių komitetų. Pirmininkė, e, galbūt pamate, ponė Vėlė taip pat, kad aš save vertinau kaip technologiškai technologinių požiūrį visiškai nekompetentingą asmenį ir jis e, e, tuo metu paminėjo, kad net ir pradėjus komitetams veikti elektroniniu būdu, komitetų nariai galės ir toliau gauti informaciją spausdintą ant popieriaus, tai klausimas, ar e, iš e, tiesų tai bus galima padaryti. Aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote taip pat e, susitarimą sutartį su kelionių agentūra, būtina atlikti rezultatų vertinimo auditus. Tačiau man labiau rūpėtų, kad į naują susitarimą būtų įtrauktas ir atitinkamas paslaugų lygio aspektas, nes iš tiesų svarbu ne tik, kad agentūra galėtų užsakyti bilietus, tačiau ir padaryti tą darbą mm, atitinkamu būdu, kuris šiuo metu dar tikrai yra tobulintinas. Trečiasis klausimas susijęs su vertimu žodžiu ir aš tikiuosi, kad generalinis sekretorius sugebės man paaiškinti. Aš vadovauju tarp parlamentinių ryšių delegacijai. Man buvo pasakyta, kad priimant administracinių, administracinių lygių buvo priimtas sprendimas nevaldybos lygių tarp parlamentinių ryšių delegacijos turės susitikinėti, posėdžiauti pirmadienį po pietų arba ketvirtadienį po pietų. Ir kolegos tokie kaip aš, kurie uh, yra išrinkti atitinkamuose apygardose, praktiškai neturės galimybės vadovauti tarp parlamentinių ryšių delegacijai, nes mes įprasta tvarka grįžtame e, ketvirtadienį po pietų į savo rinkimo apygardas arba bent jau ketvirtadienį vakare privalėtume grįžti ir dėl to gali kilti visiškas chaosas e, rengiant tarp parlamentinių delegacijų posėdžius bent jau Briuselėje ir jeigu tas sprendimas buvo administracinis, o ne politinis, galbūt būtų galima jį peržiūrėti, nes jis sukeltų chaos. Ačiū ponui Bredburnui už praktinius klausimus. Dar ponui Gijom suteiksiu žodį, e, užduodant klausimą ir po to galėsime išklausyti atsakymą. Pone Gijom. Ačiū pirmininkė, aš trumpai noriu užduoti du klausimus. Pirmasis susijęs su Ehm, bendru išlaidų kompensavimu. Jau daug metų yra kalbama apie tai, kad e, reikės e, pradėti atsiskaityti parlamento nariams už tas mini išmokas, e, kurios yra išmokamas parlamento nariams, dėja parlamentas šiam pasiūlymui niekada taip ir nepritarė, tačiau noriu paklausti, galbūt tie parlamentarai, kurie laisva valia norėtų atsiskaityti už šias išlaidas, galėtų tą padaryti, kad parlamento administracija galėtų kontroliuoti jų pateikiamas išlaidų kvitus, tam, kad parlamento nariai, kurie to pageidauja, galėtų tą daryti, nes dabar, kuomet e, parlamento nariai bando administracijai pateikti savo išlaidų kvitus, tai e, administracijos darbuotojai čia gušia pečiais nenori jų priimti tai galbūt būtų galima uh, laisvanoriškumo principą čia pritaikyti. Kitas klausimas susijęs su Olafo veikla, kuomet uh, yra nustatomas tam tikras piktnaudžiavimo atvejais klausimas, kaip Olafas galėtų atitinkamus tyrimus atlikti, jeigu nėra patvirtinta jokia atskaitomybės prievolė, aš noriu paklausti, ar Olafas tokius tyrimus yra atlikęs ir jeigu taip, kiek jų buvo ir kokio pobūdžio pažeidimai buvo užfiksuoti. Dar vienas klausimas susijęs su Strasbūro, jau e, kurį laiką mes diskutuojame apie tikras e, keliavimo Strasbūrą ir atgal sąnaudas ir aš pasigendu sekretariato mums pateiktoje informacijoje, dokumentų prieduose e, tam tikrų skaičių. Tai noriu paklausti, galbūt galėtume uh, surenkti neformalų dialogą ir išsiaiškinti visas išlaidų eilutes, galbūt nereikėtų čia dabar to e, aptarinėti, mums svarbu, kad faktai atitiktų tikrovę, pavyzdžiui, medicininės išlaidos, e, saugos tarnybos e, tai būtų neblogai surinkti neformalų dialogą šio klausimą. Ačiū, ponai Dejong. Dabar 20 klausimų maždaug išgirdote ir turite galimybę į visus juos atsakyti. Bus dar vienas klausimų atsakymų ratas. Hans Peter Martin, Rubiš ir ponė Andriasen. Ar yra dar kolego norinčių paklausti, ponas Odį dar taip pat. Taigi dar liko keturi kolegos norinti paklausti per antrį atsakymų ratą ir po to steiksime žodį ponui Vėlį. Ačiū, pradėsiu nuo klausimo dėl padėjėjų. Yra galimybė dalyvauti jiems e, delegacijų kelionėse. Nuo 2011 metų galioja politinių frakcijų pirmininkų suėga patvirtintas sprendimas, pagal kuri parlamentarų padėjėjai negali dalyvauti parlamento delegacijų vizituose. Po to Parlamento valdyba dar priėmė sprendimą, kuris buvo panašus, tačiau jo formuluotė buvo truputėlį kitokia. <clears throat> Nepaisant to ir toliau buvo laikomasi nusistovėjusios tvarkos, kad e, parlamentarai vis tiek vykdavo kartu su delegacijomis, nors e, ir oficialiai nebūdavo tų delegacijų dalis. Ir tą klausimą e, reikia išsiaiškinti parlamento valdyboje ir parlamento valdybo administracija sulaukė kritikos už tai, kad nepakankamai griežtos pozicijos laikėsi dėl padėjėjų dalyvavimo e, delegacijų kelionėse ir dabar buvo priimtas aiškus e, nutarimas nekompensuoti padėjėjams kelionės išlaidų vykstant kartu su delegacijomis. Kitas bendro pobūdžio klausimas susijęs su parlamentarų padėjėjais. Teisingai paminėjote, kad ir per šią kadenciją mes nemažai padarėme, kad pagerintume padėjėjų darbo sąlygas. Nepaisant to, yra daug dar keliniai spręsti klausimai. Vienas iš jų susijęs su tuo, kad kartais <clears throat> viename parlamentaro biure dirba ne vienas, tai du padėjėjai, o kartais netgi 3, 4, 5 ar 6, ne visi jie yra padėjėjai, kai kurie jų yra padėjėjai, kai kurie yra praktikantai, bet e, nepaisant to vis tiek jie yra gyvi žmonės ir aš nemanau, kad yra tinkama e, viename biure laikyti dirbančius 3, 4, 5, 6 asmenis ir dabar mes išsinuomojame naują pastatą ir pamėginsime spręsti šią situaciją, taip pat ir situaciją susijusią su e, kabinetų erdve komitetų ir frakcijų darbuotojams, tai tos erdvės nepakanka taip pat ir koridoriuose, liftuose bei valgyklose ir aš tikiuosi, kad e, šią problemą sugebėsime spręsti teigiamai ir timiausių metų. Užduodate klausimą dėl saugos tarnybų. Ir e, jau minėjau, generalinis direktoratas e, aprieps tris direktoratus. Vienas e, bus skirtas saugos, pareig, saugos pareigūnams jų veiklą reglamentuoti, tai yra asmenys, kurie fiziškai saugo pastatus, antrasis direktoratas bus atsakingas už priešgaisrinę saugą ir pirmąją pagalbą. Ir trečiasis direktoratas bus atsakingas už visus e, išteklius, tai yra e, darbuotojų išteklius, e, finansinius klausimus, informacinius klausimus ir taip pat bus atsakingas už kibernetinį saugumą. Nes šis klausimas mums iš tiesų yra labai svarbus, kaip ir pagalbos teikimo klausimas. Ah. Šis e, direktoratas e, generalinis taip pat prisijims ir tam tikrą dalį grėsmių vertinimo, kadangi šis darbas turi būti paskirstamas tarp atskirų generalinių direktoratų. Jūs uždavėte asmenį klausimą dėl Sadekso darbuotojo mirties, aš negaliu dabar jums išsamesnės informacijos pateikti. Mes įvertinome išnagrinėjome tą atvejį, šis darbuotojas turėjo labai rimtų asmeninių problemų, kurios nebuvo susijusios su jo darbu Europos parlamente, iš dalies buvo susijusios su jo ankstesne kitokia profesinė veikla. Jo padėtis mūsų administracijos struktūrose buvo tokia, kad jis buvo paskirtas į naujas svarbės pareigas ir Sodekso iš tiesų bandė padėti jam spręsti savo asmenės problemas nesusijusias su darbo vieta, nepaisant to, tikiuosi suprasite, kad aš nenoriu gilintis į e, išsamesnės detalės, nes tai susijęs su asmens, e, e, su mūsų darbuotojo asmeniu gyvenimu. Kitas klausimas buvo susijęs ir užduotas dėl vertimo žodžiu mes atsisakėme to principo kontrom du in extenso, mes suteikėme šią paslaugą, jeigu parlamento narys jos prašo. Čia automatiškai nesant pareikalavimo šios paslaugos neteikiame, o patirtis mūsų rodo, kad e, šios paslaugos paklausa yra labai nedidelė. Mes per metus tokiu būdu su taupome 8,6 milijonus eurų, automatiškai neversdami parlamento posėdžių protokolų. Tai yra puikus pavyzdys to, kaip galima lėšas vertimo srityje panaudoti geriau ir tinkamiau. Atsisakant netinkamos praktikos, kuri buvo naudojama anksčiau. Pons Mulderis klausė apie keliones. Visi darbuotojai keliauja ekonominė klase, tik jeigu e, dalyvaujama, vykstama už Atlanto arba į kitus kontinentus, galim, turima, e, yra galimybė keliauti verslo klase, tačiau šiaip jau visi keliauja ekonominė klase. Dėl plenarinių posėdžių salės puikiai žinote, kad iš pradžių nebuvo skirta Europos parlamentui posėdžiauti. E, e, tas pastatas iš pradžių buvo konferencijų centras ir po to parlamentas jį perėmė. Akivaizdu, kad e, buvo padaryta projektuojant, tai yra statybos klaida įvyko, nes tai buvo unikalus pirmą kartą statomas ir gyvenimas projektas. Laimiai po atitinkamų įvykių Strasbūrė mes administracijoje įsteigėme naują struktūrą atsakingą už pastatų priežiūrą ir e, Būtent dėl to mes sugebėjome problemą aptikti greičiau nei sugriuvo stogas. Jeigu būtume tos struktūros neturėję, galėjo atsitikti taip, kad visas pastatas būtų sugriuvęs su uh, tiesiog pragaištingomis e, pasiekmėmis, padariniais, kadangi 200 asmenų nuolat dirba tame pastate, nekalbant jau apie tai, kad uh, kad e, jame vyksta plenariniai posėdžiai, pirmininko pastaba, na, tai būtų buvusi nebloga priežastis nedalyvauti plenariniuose posėdžiuose. Taigi biudžeto komitetas e, taip pat mums suteikė įgaliojimus pasamdyti 48 papildomus darbuotojus, e, kurių svarbiausias darbas būtų pastatų priežiūrė. Jeigu būtume tos struktūros nesukūrę, tai galėjo E, kilti didžiulio masto humanitarinė katastrofa, galbūt netgi kainavusi žmonių gyvybių. Jūs kalbėjote apie tai, kas tas išlas turėtų mm, kompensuoti, tai draudimas turėtų tą padaryti. Dėl transliacijos internetu, tai noriu pasakyti, kad e, iki šiol 250 tūkstančių žmonių stebėjo internetu vykstančius komitetų posėdžius, tai parodė tam tikrą susidomėjimą. Tai iš tiesų yra na, nemažas apčiopiamas skaičius. Ponas Bredburnas e, kalbėjo apie tai, kad jis e, nelabai yra išprūsęs technologinių požiūrių E, e, su kuo aš nelabai norėčiau sutikti, nepasint to, kad jūs teigiate, jog tai yra tiesa. Dėl dokumentų spausdimo ant popieriaus mes čia taip pat stengiamės taupyti atitinkamas išlaidas ir mes e, sprendėme žengti, žengti tolesnį žingsnį, skurdami Europos parlamentą, kuriame nenaudojami popieriniai dokumentai ir mes iš tiesų labai skirtingai naudojame spausdintus dokumentus e, ir vienas komitetas, pavyzdžiui, aplinkos komitetas naudoja pusantro lapo popieriaus komiteto nariui, o kiti šešis lapus popieriaus. Taigi mes siekiame, kad vienam parlamento nariui atitektų e, du lapai spausdintinų dokumentų Taigi mes jų visiškai neatsisakysime, jais ir toliau bus galima naudotis, tačiau manome, kad aplinkos komiteto narių pavyzdys galėtų užkrėsti ir kitų komitetų narius. Tikimės, kad tokiu būdu per metus bus galima sutaupyti daugiau nei 600 tūkstančių eurų ir toliau numatant galimybę nariams naudotis uh, ant popieriaus spausintais dokumentais, čia panašiai kaip ir tuo atveju, kuomet tie dokumentai nebūtų spausdinami, kaip ir posėdžių protokolai verčiami automatiškai, o būtų galima jas gauti pareikalavus. Tačiau jeigu mes iš tiesų visiškai uh, popierinius dokumentus uždrausime, tai gali kilti tokia grėsmė, kad popieriaus sunaudojimas dar labiau padidėtų, nes būtų dokumentai spausdinami nekontroliuojama tvarka parlamento narių biurose. Taigi e, mes stengsimės tokiai praktikai taip pat užkirsti kelią ir e, numatydami galimybę gauti spausdintus dokumentus surasime tą aukso vidurį sprendžiant šį klausimą. Kitas klausimas buvo susijęs su vertimo žodžių paslaugomis parlamentinio, tarp parlamentinių ryšių delegacijoms. Pirmininkų sueigoje šis klausimas buvo svarstomas ir pirmininkų sueiga konstatavo, kad kyla rimtų problemų užtikrinant vertimą per trišalius susitikimus. Būtent šiuo uh, kadencijos laikotarpiu trišams susitikimams trilogams turi būti teikiamas e, prioritetas ir aš turiu prisimti atsakomybę už tą sprendimą, kad antradienio ir ketvirtadienio popietės e, būtų skiriamos trilogams, tuo metu vyksta dar ir komitetų posėdžiai, kiti posėdžiai, tai reiškia, kad delegacijos turėtų daugiau savo posėdžiams naudoti pirmadienio ir ketvirtadienio popietės Jeigu mes e, parlamento darbą organizuotume tik antradieniais ir trečiadieniais, tai labai brangiai kainuotų, mes turime išnaudoti visą savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Žinau, kad tai nėra labai patogu, tačiau jeigu taip nesiauktume, tuomet išlaidos ženkliai padidėtų. Pons De Jong uždavė klausimą dėl kelionio agentūros. Tai mes esame parengę naują sutartį, jame numatytos e, įvairios galimybės, nežinau, ne, nemanau, nors man sako, kad yra ir tam tikrų nuobaudų agentūrai už pažeidimus e, ir, ir e, iš tiesų tas, tas sutartis yra daug trumpesnė, nebent būtų konstatuota, kad net, netinkama uh, tai mes jos e, ne, nepasirašytume. Pons Dionk uždavė klausimą dėl Olafo atliekamų tyrimų ir e, biudžeto kontrolės komitete. Aš atitinkamą informaciją pateikiu per e, plenarinį, tai ir per įprastą posėdį komitetų, kuris vyks galbūt sausio mėnesį už uždarų durų ir manau, kad mes tęsime toliau Šią tradiciją aš šią informaciją esu jums pasirengęs suteikti, tačiau per uždarą posėdį komiteto įprastą posėdį sausio mėnesio. Kalbant apie bendrasis parlamentarų išmokas, parlamento valdyba priemė aišku sprendimą, kad e, tai ir toliau būtų e, lėšos, kurios mokamos kaip vienkartinė išmoka parlamento e, nariams, už kurią nereikia atsiskaityti, bus ir toliau laikomasi tokio požiūrį ir tokios tvarkos dėl parlamento e, vienos būstinės, jeigu turite papilnų pastabų, tai esu pasirengęs neformaliai jų išklausyti. Pirmininkas, ačiū, dabar turime dar keturis kalbėtojus, pirmasis Hans Peter Martin. En kort, als het kan, want uh, we... Kuo trumpiau, kadangi jau artėja pusė penkių. Das sage ich jetzt als wirklich überzeugter Pro-Europäer. Na, kalbėsiu kaip tikras europietis. Kai prieš dešimt metų pamėginau čia kažką padariau, padaryti, tai mano metodai, žinoma, nebuvo patys švelniausi. Tačiau man visuomet buvo svarbu pasakyti tiesą. Tai, kas yra skelbiama, tai nėra kažkokie mūsų privatus duomenys ir tai neturėtų būti nelegalu. Parlamentą dabar puola kibernetinio nusikals, nusikalstamo pasaulio atstovai. Tai nelegalu ir nepriimtina. Ir tai netgi žaidžia mūsų orumą, kolegos nelegaliai gavę informaciją, pateikę ją žiniasklaidai. Ir aš noriu nuo to atsiriboti, manau, kad yra apgaulinga. Iš vienos pusės sakoma, mes saugome duomenys, ponas Vėlė labai mažai ko padarė, saugodamas mūsų duomenys ir biurokratai mažai ką padarė, tačiau tuo pačiu iš perdoda tokius duomenys e, žiniasklaidai. Vienas kolega kaip tik išėjo iš salės, kai aš įėjau į ją, nors mes tikrai nieko, aš tikrai nieko jam nesu padaręs. Tikiuosi, ponia, kad jūs padarysite pakankamas, pa, pakankamai rimtas išvadas iš to, kas yra įvykę parlamente prieš kelis metus ir da, kas vyksta dabar ir ribos nebus taip perženginėjamos, kaip tai buvo daroma lygi šiol. Tada jūs parems daugybė piliečių, kurie labai gali gerai atskirti, kas yra duomenų grobimas, duomenų vogimas ir duomenų apsauga. Dank u wel, Paul Rubich. Dėkojame. Ja, richtig herzlichen Dank. Ponas Rubich, dėkoju. Noriu pritarti kolegai Martinui ir prisidėti prie jo klausimo. Aš noriu paklausti apie saugumą, mūsų vidaus tinklo saugumą, išorės tinklo saugumą. Ar nereikėtų patikrinti, kokią mes taikome informacinių technologinių struktūrą ir ar nereikėtų stengtis geriau apsaugoti mūsų privačius ir ne tik privačius duomenys. Tai yra visiems aišku. Uh, Juk yra interneto protokolai, kas kada, kur e, prisijungia prie kokio portalo, kokiais duomenimis naudojasi, kas su jais veikia ir panašiai. Na, žinoma, yra toksai parlamento kalendoriukas, jisai visiškai apsaugotas nuo pasiklausimų, nes jame viską įrašome ranka. Ir mes savo visus mes visą, visą savo veiklą planuojame metams į priekį ir aš noriu visuomet paklausti, kodėl tas kalendorius yra išspausdinamas tik tai lapkričio mėnesį. Kodėl mes negalime jo gauti anksčiau, iškart po to, kai esame suplanavę savo kitų metų posėdžių darbo atvarkę? Šitą klausimą keliu jau daug metų. Dar vienas dalykas, galbūt galima plenarinius posėdžius Strasbūrė organizuoti visuomet tuo pačiu metu, pavyzdžiui, pradėti viską 8.30 ir balsavimą baigti visuomet pusę dviejų, nes mes sudarome įvairius grafikus susitikimams su piliečiais, kurie nori su mumis pasimatyti ir panašiai. Ir tada viską turime atšaukti, nes parlamento programavimo skyrius nepak, nu, numatė nepakankamai laiko kokiai nors diskusijai ar balsavimui ir panašiai matydami, kiek klausimų, dėl kelių klausimų bus balsuojama, jie galėtų kažkaip struktūruoti visas diskusijas. O tokiu būdu mes tikrai labai nuvilėme piliečius, kurie atvyksta į Strasbūrą aplankyti parlamento, susitikti su parlamentarai, specialiai atkeliauja, kad mus pamatytų, su mumis pasikalbėtų ir staiga tokie susitikimai, susitikimai negali įvykti dėl tokios paprastos planavimo priežasties. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, ponia Andreasen. Thank you, Chair. I would like to... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasitirauti generalinio sekretorius, ar bus pateikti naujų parlamentarų statutų vertinimai. Statutas smarkiai yra pasikeitęs ir aš asmeniškai pavyzdžiui, nežinau, ar yra kokia nors investicinė graža, ar e, mūsų darbas tapo efektyvesnis, ar sutaupame daugiau, daugiau. Mums reikia ataskaitos, kad galėtume savo rinkimo apygardose pasakyti, kad turime statutą, kuris pagerino situaciją valstybėse narėse mes laikomi žmonėmis, kurie daug išleidžia ir mažai padaro. Ir manau, kad tokia ataskaita smarkiai padėtų pakeisti situaciją. Aš dėl akredituoto asistentų turėtų būti pateikta analizė. Čia taip pat buvo padaryti pakeitimai ir žmonės turi suvokti, kad e, šitie pakeitimai turi šiokios tokios vertės, yra vertingi per pastaruosius metus kalbėjau apie skaidrumo ataskaitą, apie tai jau buvo užsiminta, o jūs, ponė Velė, atsakėte, kad mes ir toliau laikysime tokios pačios pozicijos dėl bendrųjų išmokų. Uh, Bet mes, Britai, apskritai kalbant, kas šešis mėnesius pateikiam ataskaitas ir nurodom rinkiminėms apygardoms, kaip išleidžiame pinigus. Konservatoriai teikia metinę ataskaitą, kurią pasirašo atitinkamas pareigūnas. Žinoma, kad konkurencingumo lygis yra skirtingas. Mūsų rinkiminės apygardos mato, kiek Britai išleidžia, bet jie nemato, kiek išleidžia kitų valstybių narių parlamentarai. Taigi, kodėl neturėtume įdėkti skaidrumo ataskaitų visiems Europos parlamento nariams. Manau, kad tai mums padėtų per ateinančius rinkimus. Ir galiausiai norėčiau informacijos apie Europos istorijos namus. Aš nežinau, kokia dabar yra situacija, koks yra įgyvendinimo lygis. Taigi norėčiau investicinės e, analizės dėl parlamentariumo, kiek žmonių jie aplankė ir verta jį turėti. Dėkuoju. Eh, Dėkuoju, o dabar žodį ponui Kudį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už patikti patikslintą informaciją E, mes iš tiesų daug teisės aktų patvirtinimo bendro sprendimo primėjo tvarka, taip pat e, e, deleguotų teisės aktų bus nemažai taikoma pagal mūsų patvirtintas sutartis ir įstatymus. Ar jūs Ketinate atlikti kokį nors įvertinimą, kokiu administracinių teisės aktų reikia, kad parlamentas pagal sutarties nuostatas galėtų atlikti savo funkcijas, nes aš esu nustebęs dėl to deleguotų teisės aktų skaičiaus, kurio galės pasinaudoti komisija vykdydama atitinkamas, e, priimdama atitinkamus politinius sprendimus. Ar jūs galite pasiūlyti kokių nors administracinių priemonių, kurias pastelkus galėtume kontroliuoti komisijos veiklą? E, dar pranešėjai galbūt norėtų paklausti. Ar norėtumėte dar kokį papildomą klausimą poniai, poniai Vėliai užduoti, poniai Ortis? Gracias, señor presidente. Eh, simplemente que no he escuchado. Eh... Dėkoju, pirmininkė Aš neišgirdau atsakymo į klausimą dėl Europinės mokyklos ir dėl ketu, 470 milijonų eurų dėl kat pastato. Tai čia dėl kelių dalykų norėčiau, kad pat, papildytumėt. Dėkuoju. Zunächst einmal äh, zu Herrn. Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu ponui Martinui ir ponui Riubigui dėl kibernetinių atakų bei tų kalendorių, kuriuos galima būtų išspausdinti anksčiau ir kuriems negrėsia pasiklausimas. Na, detaliai negaliu atsakyti Jums į šitą klausimą, bet informuosiu parlamento pirmininką apie tai. Ir mes tikrai dabar stengiamės e, išmatuoti problemos mastą bendradarbiavame su kitomis institucijomis šiuo klausimu. Tačiau vieną dalykę noriu pasakyti. Saugumo laipsnis, kurį mes garantuojame, yra susijęs su trim dalykais. Pirma, kokią įrangą mes naudojame, kokius telefonus, kokius kompiuterius ir panašiai. Antras dalykas, kokiais komunikacijos kanalais naudojamės, patikimais, nepatikimais, saugiais, nesaugiais. Ir trečias dalykas, kokią programinę įrangą mes naudojame. Ar naudojame parlamento teikiamą programinę įrangą, ar tą, kurią perkamės ar susirandame patys. Parlamentas suteikia laisvę naudotis kokią norit įrangą, savo aparatūrą, savo turimais kanalais ir naudotis savo programinę įrangą. Ir jeigu mes ir toliau taip elgsimės, tai leisime naudotis savo aparatūrai, savo aparatūrą ir savo programinę įrangą, tuomet visuomet būsime didelės ar padidintos rizikos zonoje. Jeigu norime didesnio saugumo, tuomet turime susitaikyti su tuo, kad reikės naudoti tik tai tam tikrus aparatus, tik tam tikrus informacijos kanalus, kurie yra saugus, ir nesinaudoti tam tikrą programinę įrangą, o taikyti tik tai tą, kuri yra būtina darbui. Vienaip ar kitaip žiūrint, tai yra politiniai sprendimai, kuriuos reikia priimti, tačiau negalima turėti ir vieną, ir kitą. Ir laisvę pasirinkti, kokią norite įrangą ir kokią norit programinę įrangą. Ir iš kitos pusės lygiai taip pat garantuoti maksimalų saugumą. Tai yra du zuikiai, kurių vienu šūviu nušauti negalima. Tačiau Šį klausimą mes, žinoma, kelsime, su parlamento pirmininko apie tai kalbėsime ir su kitomis institucijomis derinsime savo veiksmus ir žiūrėsim, ką čia galima padaryti. Na, dabar dėl to kalendoriaus mes dabar tikrai jau pasiekėme savo kadencijos pabaigą ir balsavimų yra tiek daug, ypač dėl visokių iniciatyvinių pranešimų, kurie nėra privalomi, tačiau tikrai mastas yra didžiulis ir, aišku, laiko dėl to yra dar labiau sumažėję. Aš tikrai esu pesimistiškai nusteikęs artimiausių mėnesių atžvilgių. Ir nemanau, kad bus kad nors kiek laisviau. Na, biudžeto komitetas ir prezidiumas yra prieėmę jau tam tikrų sprendimų, vertėtų juos atidžiau pasižiūrėti. Pone Andreasen uždavė keletą klausimų dėl akredituotojų asistentų vaidmens. Vidaus auditas šį klausimą taip pat sprendė ir pateikė informaciją savo metinėme pranešime. Bendras rezultatas yra labai teigiamas. Ši nauja forma, kuri buvo pritaikyta 8-9 metais, iš tikrųjų pasitvirtino, jūs galite ir patys tą patvirtinti, kalbėdami apie patirtį, kurią turėjote su savo asistentais. Man atrodo, kad reforma mums pavyko. Dabar dėl parlamentarų statuto, tai šitas klausimas yra grinai politinio pobūdžio. Dėl išmokos, tai yra statuto nulemtas dalykas ir tą nutarė prezidiumas ir mes kaip administracija tiesiog įgyvendiname šios nutarimus dėl Europos namų ir šios, šio projekto įgyvendinimo. Na, jūs matote, kad remontas vyksta ir mes laikomės tos nuostatos, kad visi konstrukciniai statybos darbai bus baigti ateinančią vasarą. Kitaip sakant, mes daugiau mažiau laikomės nustatyto tvarkaraščio reikės dar laiko įrengti visą vidų, ekspoziciją, informacinės technologijas įdėkti ir panašiai, taip kad galima tikėtis, kad 17 metų pabaigoje visas projektas bus baigtas ir bus galima atidaryti Europos namus. Na, apie parlamentarijų, man noriu pasakyti, kad pirmaisiais metais čia apsilankė 250 tūkstančių, o antraisiais metais 300 tūkstančių žmonių. Kitaip sakant, kad dabar jau šį lapkričio mėnesį mes jau esame priėmę daugiau nei 600 tūkstančių svečių, taigi lankytojų iš tikrųjų yra nepaprastai daug. Ir e, tikrai galima pasakyti, kad tas pirmasis atradimo džiaugsmas ne tik, kad dar nepraėjo, bet skaičiai netgi išaugo, mes net esame pasamdę kelionių organizatorių, jie informuoja apie tokią galimybę, mes e, kviečiamės mokyklas apsilankyti ir ypač dažnai naudojama mokyklų yra galimybė simuliuoti Europos parlamento veiklą. Taigi, bet kuriuo atveju galime pasakyti, kad šita investicija piliečiams yra tikrai labai uh, priimtina. Ponas Odį uždavė dvigubą klausimą. Pirmiausia, dėl deleguotųjų aktų. Lingvistai, teisininkai lingvistai 2010 metais buvo perkelti į komitetus 60 asmenų. Kodėl? Tam, kad būtų sukurta deleguotųjų aktų apipavydalinimo sistema Tačiau, aišku, pakankamai dar sistema nesuderinta. Yra sudėtinga, kadangi deleguotieji teisės aktai yra įstatymo galę turintys aktai. Tai nėra tik tai įgyvendinimo aktai. Tai yra teisės aktai turintys įstatymo galę. Dėl to ir vadinasi deleguotieji aktai. Kitaip sakant, mes kalbam čia apie uh, teisės aktus, kurie šimtų šimtais yra gaminami ir parlamentas, aišku, negali pasakyti, kad mes čia nenešam jokios atsakomybės, kadangi mes jų nerengiam. Taigi parlamentas turi turėti galimybę sekti, kokie deleguotieji teisės aktai yra priimami ir čia dar yra daug spragų. Tikrai ne į visus klausimus yra atsakyta. Dėl mokyklų. Tikrai labai svarbu klausimą uždavėte, tai yra svarbu ir parlamentarams ir parlamento darbuotojams šitą vaidmenį, mokyklų steigėjų vaidmenį visuomet prisimdavo komisija, tačiau tai turėtų pasikeisti. Ne tik komisija, kaip vienintelė institucija turi valdyti tas mokyklas, bet ir kitos institucijos norėtų prisidėti prie to, tik nežinau, ar tai įvyks bet bet kuriuo atveju mes esame priklausomi nuo tų sprendimų, kurie ten yra priimami. Taigi mes esame visiškai suinteresuoti, kad į mūsų požiūrį mokyklų klausimų būtų atsižvelgiama. Dėl Konrado Adenauero pastato jau yra padėtas kertinis akmuo, taip sakant. 2011 metais, metais vyko pirmasis konkursas, viešųjų pirkimų konkursas ir buvo Aišku, kad išlaidų riba būtų peržengta 30 procentų, todėl mes nutarėme nepasirašyti sutarčių ir anuliuoti konkurso rezultatus. Tada mes pradėjome glaudžiau bendradarbiauti su Luksemburgo vyriausybė, surengėme naują konkursą ir naujo konkurso rezultatai yra 12 procentų mažesni negu kad buvo numatyta lėšų. Kitaip sakant, vietoje 30 procentų, 30 procentų didesnių išlaidų mes turėsime 12 procentų mažesnės išlaidas. Taigi mes buvome galbūt mm, būtume susitaikę su tuo, kad projektas nebus įgyvendintas laiku, tačiau niekaip nebūtumėm susitaikę su tuo, kad jo išlaidos šitaip išauks. Taigi mūsų taktika, šiuo atveju bendradarbiavimo taktika su Luksemburgo vyriausybė tikrai pasiteisino. Ir Luksemburgo vyriausybė garantavo mums nuomos kainą ir tuo pačiu garantavo finansavimą. Taigi tokiu būdu jinai prisėmė dalį atsakomybės ir šitas projektas tikrai labai buvo vertas to. Ačiū. Frau Ortiz. Ponia Ortiz pranešėja. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecer. Dėkoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui Klausui Velė dar kartą, kad atvyko į mūsų posėdį pasisakyti ir už tai, kad rengė susitikimus su mumis asmeniškai. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už gerai atliktą darbą ir už gerą bendradarbiavimą. Mes turėtume bendradarbiauti ir toliau dėkoju. Um, ehm, dan heb ik eventjes de vergadering schorsen om meneer Dėkoju. Dabar e, šiek tiek padarysime pertraukėlę, kad generalinis sekretorius galėtų išeiti, o paskui perėsim prie ketvirto darbos varkės klausimo. Dėkoju. Goed, collega's, dan gaan we naar het volgende puntje. Dat is een verslag. Taigi, kolegos, pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai Jenso Gajer ataskaita dėl komiteto delegacijos vizito į Bohunicės atominių elektrinių E, atominę elektrinę, jūs pateikėte išsame ataskaitą, gal galėtumėt trumpai ją pristatyti. Dėkoju. Danke, Herr Präsident. Ich mache es ganz kurz. Ähm Ačiū pirmininkė labai trumpai. Šiuo metu mes baigiame lankytis trijose vietovėse, kuriuose e, yra uždaromos pagal stojimo sutartis brandalinės jėgainės. Delegacijos kelionė į Slovakiją, į Bohunicą buvo antroji mūsų kelionės dalis ir jos metu mes gavome naujos papildomos informacijos. Šiame kontekste norėčiau tik pakartoti mums svarbiausias, labiausiai rūpimas detalės. Tvarkaraštis susijęs e, su e, šia branduolinė gainė, kurios uždarimo procesas yra labiausiai pasistumėjęs į priekį, mums rodo, kad e, e, dar užtruks mažiausiai 15 metų, kol toje vietoje vėl bus galima žolę sėti, o finansavimo planai yra tokie, kad šiuo metu trūksta aiškiai daugiau nei 100 milijonų eurų uždarimui finansuoti ir Slovakijos valdžios institucijos nelabai žino, kaip tą finansinę spragą reikėtų užpildyti. Slovakijos parlamente, žinoma, ir mūsų adresu buvo suformuoluotas pareikstas pageidavimas, kad ir ES turėtų e, prisijimti e, šio finansavimo naštą ir aš manau, kad e, ateityje mes turėtume tokius klausimus svarstant išvelgti tam tikras grėsmės mūsų biudžetiniams asignavimams politinėme ligmenyje vyksta diskusijos nuo 20 metų sustabdyti mokėjimus ir turime aiškiai konstatuoti, kad e, akivaizdu, kad jeigu tai bus pasilta, tai negalėsime pasiekti visapusiško branduolio gainių uždarimo tikslo. Taigi noriu užduoti kolegoms komitetams klausimą, kaip realistiškai, tikroviškai mes galėtume šį reikalavimą įgyvendinti. Noriu šį klausimą kelti todėl, kad netgi ir šioje brandalinėje jėgainėje, kurioje buvo padaryta didžiausia pažanga, dar po 20 metų prireiks nemažai finansinių išlaidų. Antras aspektas susijęs su daugiametė finansinė programa iki 20 metų, kuomet buvo patvirtintas naujas finansavimo, nauja finansavimo dalis trims valstybėms narėms, kurios yra uždaromos brandalinės jėgainės. Man iš tiesų nebuvo visiškai aišku, ar šie finansavimo pažadai turi kokias nors, kokią nors sąsajų su realiais uh, išlaidų planais patvirtintais valstybėse narėse. Jeigu kas nors turite tokios informacijos, pasidalinkite ją su manimi. Aš jos neturiu ir man tikrai įtarimą kelia naktiniai vadovų tarybos posėdžiai, kuriuose patvirtinamos milijoninės sumos, pasiskirstama, kas jas turi mokėti, iš kurios turi būti paimamas. Ir dabar e, galbūt mes galima tik daryti išvadą, kad vadovų tarybos pirmininkas padovanojo papildomą saldainiuką toms trims valstybėms narėms, numatydamas galimybę daugiametės finansinės programos kontekste finansuoti dar tus uždarimo projektus, tačiau tas finansavimas neturi jokios tiesioginės sąsajos su realiomis uždarimo programomis. Na, mums galėtų pasisekti ir atsitikti taip, kad papildomos uždarimo lėšos padengtų išlaidas iki 20 metų. Tai mums visiems būtų uh, nusišypsojusi nemaža sėkmė, tačiau patirtis sako, kad taip neatsitiks. O tai reiškia, kad ir toliau turėtume savęs klausti, kaip toli bus pažengę šie uždarimo projektai, koks yra jų gyvenimo tvarkaraštis, kokios yra sąnaudos ir kokios, koks yra tas sąnaudų santykis su ES skirtų finansavimui. Būtent apie tai mes turėtume kalbėti ir dabar nenoriu tušiai išvaistyti tam laiko. Dabar jau žinome, kad pagal dabartinius vertinimus, pavyzdžiui, Bohunicoje, įskaitant ir Slovakijos vyriausybės skiriamas lėšas, nebus pakankami. Tai nereiškia, kad ES už viską tą skirtumą turi padengti, tačiau mes vis tik tai turėtume pasvarstyti atsižvelgiant taip pat ir į žinomus, e, pakankamai garsiai kartojamus e, Slovakijos vyriausybės argumentus, kad Europa reikalavo uždaryti šią brandalinę gainę, kaip ir kitas, taigi mes e, negalime paprasčiausiai nepastebėti šio klausimo, jis svarstyti yra mūsų pareiga ir tokie būtų svarbiausi mūsų delegacijos kelionės į Slovakiją rezultatai ir išvados. Galbūt komitete mes turėtume apsvarstyti, kokiu kampu tą klausimą nagrinėti ateityje, nes aš manau, kad e, pranešimas savo iniciatyva e, didelės naudos neatneša, galėtume auditorumą ir toliau prašyti skirti dėmesio šiems klausimams tinkamo lėšų panaudojimo, tačiau dabar mes apsilankėme visose trijose vietovėse, gavome ekologijos instituto e, grėsmių vertinimo rezultatus ir manau, kad šio proceso pabaigoje komiteto nariai ir koordinatoriai turėtų pasvarstyti, ką, e, kaip toliau elgtis su turima informacija išvadomis kokius pasiūlymus pateikti plenariniai sesijai, nes e, kažko turime E, pareikalauti ir iš komisijos, kadangi mūsų sprendimai turės poveikio ir biudžeto išlaidų struktūrą, taigi mes turime šį klausimą svarstyti taip pat kaip ir kolegos iš pramonės komiteto, taigi siūlyčiau dabar paieškoti būdų, kaip tinkamiausiai šias diskusijas organizuoti. Ačiū, ar dar būtų pastabų, ponė Greslė, prašau. Dėkuoju. Ačiū ponui Gairiui, mūsų delegacijos vadovui. Labai gaila, kad iš Lietuvoje buvusios grupės tik du žmonės vyko į Slovakiją. Nu, du kolegos buvo nauji mūsų delegacijoje, bet labai gaila, kad tikrai jų nebuvo pirmoje mūsų kelionėje į Lietuvą ir tai sukėlė tam tikrų sunkumų delegacijai tokiu būdu trūko tos kritinės masės tam tikrais klausimais e, pasisakyti ir iškelti tam tikrus klausimus. Na, Slovakijos situacija nelygintina su Lietuva, bet ir Slovakijoje, Slovakijoje buvo klausimų, kuriuos reikėtų kelti ir toliau. Pirmiausia, priežiūros klausimas. Atominės energetikos priežiūros institucija. Mes buvom susitikę su uh, E, jos atstovais. Čia galioja toks modelis, kad e, valstybė yra atsakinga už visus klausimus, be kitako ir už atominės brandolinės saugos klausimą. Taigi ne finansų ministerija nusprendžia, kas vyksta. Kaip būtent finansų ministerija nusprendžia, kas yra reikalinga Kitas klausimas yra saugyklos, galutinės saugyklos. Mes finansavome tarpinę saugyklą 40-50 metų, o kas bus paskui, šį klausimą jokio atsakymo kol kas nėra. Taigi galutinės saugyklos klausimas turi būti iškeltas ir pramonės reikalų komitete. Ir tikrai reikia žiūrėti, ką reikės daryti po tų 40-50 metų. Tai taip pat ir nacionalinės kompetencijos klausimas. Kitas dalykas, ką, reikia, ką reiks daryti su tom trim atominėm elektrinėm. Aš manau, kad mes turime parengti bendrą dokumentą, kuriame susumuotumėm visas tris, e, visų trijų atominių elektrinių patirtis. Uždarimo klausimais mes turime pirmiausia numatyti kiekvienai iš tų jėgainių uždarimui uh, kiekvienos iš tų jėgainių uždarimui konkretų planą, kada kas buv, bus daroma, kad būtų galima patikrinti, ar tikrai eksploatuotojai, ar tie, kurie vykdo tą uždarimą, taip ir padarys. Kitas dalykas, reikia numatyti, kiek žmonių turi būti, kiek žmonių turi būti įdarbinta ir kiek jiems turi būti mokama. Tai šį klausimą kėlėme ir Slovakijoje, ten tiesiog sakoma staff, personalas, bet niekas nepasako, kiek konkrečiai jų dirba uždarimo srityje. Mm, šį klausimą uždaviau ir vakarienės metu ekonomikos ministrui ir man buvo pažadėta atsiųsti informacijos. Ir aš noriu dabar paklausti iš tikrųjų, kaip, kaip yra su tuo personalu. Iš to, kas pasakyta ir iš to, ką mes ten matėme, Bet kuriuo atveju mes turime parengti kažkokį tai bendrą dokumentą, kad neatsitiktų taip, kad kitos kadencijos parlamentarai, kurie nebus galbūt tie patys žmonės, vėl turėtų viską pradėti iš naujo. Tikrai būtų gaila. Jeigu taip atsitiktų, todėl aš manau, kad visą mūsų surinktą informaciją ir patirtį reikia sutelkti viename dokumente ir, jie, ir tai būtų toks dokumentas, kuriuo galima dirbti ir ateityje. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, aš manau, kad pasiūlymas yra labai išmintingas. Tik tai reikia pagalvoti, kaip tą geriausiai padaryti. Galbūt reikėtų aptarti šį klausimą su koordinatoriais. Tada galėtumėm pasižiūrėti, kokie klausimai dar yra atviri. Ir, žinoma, aptarti šį klausimą ir kartu su pramonės ir energetikos komitetu. Panas Ivana. Observations. Dėkui, ponia pirmininkė, keletas trumpų pastebėjimų. Labai teisingą klausimą uždavė kolega. Kągi turim daryti su visais tais duomenimis, kuriuos gavome? Taigi mano pastebėjimas toks. Manau, kad kalbant apie saugumą, labai sudėtinga užginčyti tai, kas pasakyta. Taigi aš sutinku su ponė Greslau, kad mums reikia konkretaus laiko plano, kad būtų nurodyta, ką ir kada, kas kada turi būti padaryta. Aš labai atsiprašau kad negalėjau vykti į šią misiją, norėjau tikrai su jumis prisidėti, prie jūsų prisidėti, tačiau visa tai, ką mes surenkame, kokias žinias gauname, jos tarsi visos žinios plaukioje ir tada turim kitą pusę biudžetą ir tas žinios ir biudžetas kažkaip tarpusavį nesusiję. Praeitą savaitę Strasbūrę mes e, balsavome dėl biudžeto Taigi, kodėl taip yra, kad šie dalykai kažkaip nesusisieja? Kaip kolegos minėjo, aš irgi noriu pabrėžti, kad dar turim ir tokį trečią planą, tai yra realybė. Ir čia pats sudėtingiausias dalykas. Bet koksgi mūsų kelionių tikslas – jeigu ta informacija, kurią mes gaunam, nepasinaudojama. Taigi tokios mano mintys dėkoju. Food for thought. Um, meneer Geijer, u was de delegatieleider. Kan u... Uh... Eh, Pone Geijer, jūs buvote delegacijos vadovas, taigi galėtumėte apibendrinti šį peną mintims, kokiu veiksmu er turėtume imtis. Aš jau pamėginau tą padaryti, ką tik ir ką kolega Sarvama minėjo, yra visiškai taip, yra šventa teisybė. Ir jeigu kitos institucijos nenori atsižvelgti mūsų pasiūlymus, tai mes arba kiti komitetai, tai mes galime tik tai teikti atitinkamus pakeitimus rengiamiems pranešimams. Tai yra vienintelis kelias, kuris mums dar lieka, tačiau aš e, mielai sutinku pripažinti, kad e, atsižvelgiant į tai, kad e, mūsų E, pajėgumai taip pat yra riboti, tai mes ir pasiekime visą laiką mažiau negu kad turėtume pasiekti. Tačiau kaip institucinių požiūrių viskas turėtų vykti, aš iš tiesų nežinau. Aš kliūdėmėsi e, kai kurios aspektus. E, Petri taip pat minėjo būtinybę patvirtinti galutinius terminus, tvarkaraštį uždarimo darbų atlikimo ir mūsų sekretariatas, jo darbuotojai taip pat aktyviai žymėjosi tą informaciją, kurią mes gavome susitikimo metu. Mums yra labai svarbu gauti ir apibendrinti su visomis trimis jėgainėmis ir jų uždarimu susijusius svarbiausius duomenis tam, kad mes turėtume galimybę tinkamai patikrinti, ar buvo laikomasi tų patvirtintų esminių terminų, nes visur uh, Mums buvo tvirtinamas pasirengimas skaidrumui, bendradarbiavimui keistis informacijai, taigi dabar ir priminkime tiems kolegoms jų pažadus. Ir aš, mano, mano supratimu, tie pažadai neturėjo baigtis su mūsų išvykimo diena mes, manau, iš esmės turime teisę kontroliuoti ir patikrinti, kaip yra išleidžiamos ES lėšus ir turime teisę paklausti, ar tam tikrų kriterijų buvo laikomasi, taip pat ir ar tam tikrų terminų buvo laikomasi. Tai turėtume taip ir pasielgti. Komet bus pateiktos ekologijos instituto vertinimo išvados dėl jėgainių uždarimo. Manau, kad bendrasis vaizdas bus aiškesnis, taigi e, sutelkia į vieną vietą mūsų trijų viešnagių išvadas ir tyrimo išvadas galėtume parengti, manau, neblogą pasiūlymą arba neblogus pasiūlymus kartus, tai turbūt Inga Greslė man pritartų. Ir čia turėtų susėsti visos parlamento politinės frakcijos. E, turėtų pateikti savo pasiūlymus ir tuomet įtrauktume jau vėliau tuos pasiūlymus į parlamento darbo atvarkę. Veikiausiai jau nesugebėsime to padaryti iki naujų rinkimų, tačiau reikia stengtis, kad šis mūsų parengsiamas naujas darbinis dokumentas būtų naudingas tolesnėms diskusijoms. Taigi apibendrinant būtų galima pat ir mūsų komitete galbūt koordinatoriams parengti kažkokį pasiūlymo projektą, tačiau reikėtų platesnio masto bendresnių diskusijų ir pasiūlymų, tuomet, kai bus pateiktos ekologijos instituto tyrimo išvados. doet het niet. Uh, tenzij er uh, dus uh, nog opmerkingen zijn over dit. Na, nežinau, ar kas nors dar turi pastabų dėl šio vizito. Jeigu ne, tai einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Penktas klausimas. Biudžeto kontrolės delegacijos išvyka prie Bulgarijos, Graikijos ir Turkijos sienos. Ponas Gairis, prašau. Kita tema, bet ir čia reikia pasakyti, kad tai buvo viena iš daugelio panašių, panašaus pobūdžio kelionių tačiau ji buvo paskutinė baigiamoji mūsų biudžeto kontrolės komiteto kelionė susijusi su pasienio apsauga ir nelegalia prekyba. Mes buvome Rotterdame, Antverpene, prie Šiaurės jūros esančiose uostuose, taip pat buvome prie Lenkijos sienos su Kaliningrado sritimi ir dabar apsilankėme tame trikampyje, kur yra Bulgarijos, sienas su Graikija ir su Turkija. Europolas ir Olafas mums visas šitas tris sritis įvardijo kaip ypatingai probleminės e, nelegalios priekybos cigaretėmis ir nelegalaus cigarečių gabenimo e, sritis. Ir žinoma, Tai nėra, nėra vienintelės tokios išorės sienos, kurios yra probleminės, tačiau mes pasirinkome būtent šitas tris problematiškiausias zonas. Tokia šalutinė pastaba. Nežinau, ar buvo gera mintis pasikviesti kitus kolegas iš kitų komitetų ir įtraukti jų problemas į kelionės tikslus. Čia daugiau turėjome pasienio klausimus ir aišku, tai susijęs su ir nelegalių žmonių gabenimu, nelegalia migracija ir panašiai. Žinoma, tai yra įdomus klausimai, tačiau jų svarstymas atėmė laiko iš mūsų ir mes negalėjome pakankamai dėmesio skirti savo klausimams. Todėl nemanau, kad ateityje reikėtų laikytis tokios praktikos. Žinoma, mes tokiu būdu susipažįstame ir su kitomis problemomis, tačiau mūsų delegacija turi savo tikslus ir tie tikslai truputėlį pasidaro tokie migloti, kai jų yra per daug. Taigi, e, vieną dalyką galiu pasakyti, šios kelionės tikslas nebuvo pasiektas, nes mes tiesiog atvykom per vėlai, nes tai jau nėra toks karštas e, nelegalios cigarečių priekybos taškas, tas trikampis, apie kurį kalbėjau. Bulgarijos pasienio kontrolės institucijos bendradarbiavo su kitomis valstybėmis ir nustatė, kad cigarečių priekyba dabar jau vyksta kitais keliais. Sakykime, kad famagustai Šiaurės Kiprė dabar jau e, cigaretės yra perkrutamos iš didelių laivų į mažus laivus ir gabenamos laivais, kažkur tai išmetama pajūryje kroviniai, tai čia tas mažų gabentojų skrusdėlyčių metodas. Daugybė smulkių kontrabandininkų gabena e, tas nedidelės siuntas naujais keliais labai nustebome, kad e, dauguma cigarečių, kurios yra sulaikomos, yra ir šiaip nelegaliai pagamintos pačioje Bulgarijoje ir per kitas šalis paskui grįžta vėl į ją. Keliauja į Turkiją ir net per Arabijos pusęsalį, žodžiu, keliauja įvairiais labai maršrutais. Bet tai, kaip minėjau, jau yra e, buvusi daugiau problema toje pasienio zonoje. Kita problema, kurią minėjau, irgi yra mm, migracinio pobūdžio. Nelegalus migrantai iš Sirijos ir Libano kerta ten sieną, na, kiekiai yra tokie, kad jeigu išverstume juos, sakykime, pagal Vokietijos gyventojų skaičių, tai tų nelegalių migrantų būtų keliasdešimt milijonų. Žodžiu, mastai yra didžiuliai. Na, Bulgarijoje problema dabar jau aišku kyla dėl tų kelių tūkstančių, kurie uh, atvyksta. Žinoma, šiai šaliai tai yra nauja problema, jinai niekada nebuvo nelegalių imigrantų mėgstama šalis ar dažnai jų e, siekiamas tikslas. Taigi tas įspūdis, kurį jie sudarė apie tą problemos mastą, iš tikrųjų, na, galbūt buvo šiek tiek klaidinantis, nes ta problema nėra tokio didelio masto, kaip jie mėgino pavaizduoti. Toliau mes Pasidomėjome konkrečiai pasienio apsaugos įrangą, pasienio pereimo punktuose kapitano Andrėjevo, tai yra Bulgarijos Turkijos pasienis ir čia matyti, kad didžiulė pasiekta technologinė pažanga ir taip pat iš Turkijos pusės yra padaryta tikrai labai daug įranga, padarė man didelį įspūdį, tiek įrangos modernumas, tiek e, pačios visos e, pasienio perimo punkto, visos įrangos ir visos tos, e, viso to punkto mastai. Ir čia, sakykime, jau kalbam ne tik tai apie geresnę kontrolę, bet ir apie patogumą, kaip greitai yra atliekamos visos procedūros tokio pajėgaus pasienio perėmio punkto. Uh, Na, tuo tarpu Graikijos Kipis pasienio perėmio punktas padarė labai liūdną įspūdį. Ir vienos, ir kitos vietos darbuotojai sakė, kad atostogų laikotarpiu, kai yra ypatingai tas toks intensyvus laikas, eilės yra tikrai didžiulės, net iki 50 km pereimo punkte su Graikija. Kitaip sakant, graikai sutvarko du automobilius per tą patį laiką. Turkijos pusėje yra apiforminami keturi automobiliai ar kažkas panašaus. E, Taip pat labai trūksta darbuotojų Graikijos pasienio pusėje. Žinoma, suprantama, Graikijoje yra taupoma ir maž, mažinami net ir pasienio darbuotojų, mažinama net ir pasienio darbuotojų skaičius, tačiau tai turėtų tikrai kelti nerimo, kadangi taip yra nes, nesaugoma, nesaugomos mūsų sienos. Ir visos muitinės procedūros irgi neatliekamos pakankamai gerai. Taigi reikia daryti kažką ir jeigu Graikijos Respublika negali imtis atitinkamų veiksmų, tai tada kažkas galbūt kitas galėtų iš dalies perimti tas funkcijas. Sakykime, mums buvo pasakyta, kad jiems trūksta ir uh, pėtsekių šunų ir trūksta atitinkamų skenerių ir panašiai. Čia tikrai dar reikia daug ką nuveikti. Dėkoju Jensai, ar kas turėtų kokių komentarų? Komisija Olafas. Noriu užtikrinti, kad e, Olafas ir komisija turės laiko pasisakyti. Pone Greslė. E, Papslankius antrajame pasienio punkte jau man starė įspūdis, kad e, galėtume savo kelionę ir nutraukti, tačiau iš tiesų buvo labai įdomu pamatyti ir įsitikinti, kokiamis priemonėmis yra saugoma išorės vieną dieną ir naktį ir kiek mažai personalo tam yra skiriama. Ir e, man tapo visiškai akivaizdu, kad būtent dėl šių priežasčių kyla daug problemų pasienyje, ypač susijusių su pabėgėliais E, vienas pareigūnas Turkijos e, man e, vakarienės metu paminėjo, kad trešdalis Edirne miesto gyventojų Turkijos pusėje tik ir laukia galimybės atvykti į Europos Sąjungos teritoriją vienais ar kitais būdais. Taigi vien dėl to jau vertėjo ten apsilankyti. Aš manau, kad mes turime inicijuoti pokyčius e, ES pusėje šiuose pasienio ruožuose, nes palyginti su Turkija ES čia atrodo kaip e, visiška našlaitėlė ir tai tikrai nėra naudinga, tarkim, ir mūsų įvaizdžiui. Ačiū. Ik, eh, ik word net ingelicht dat. Eh, Ką tik man pranešė, sako pirmininkas, kad eh, kad komisija priemė atitinkamus e, sprendimus e, apsilankyti Bulgarijoje pabėgėlių stovykloje, kuris įkūrusi pasienyje, remdamasi mūsų pateiktą informaciją. Tai jau yra šioks toks rezultatas. Ar komisijos ar OLAF atstovai norėtų pakomentuoti dabar svarstamą klausimą? Yeah, Austin Rowan. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, just... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl Turkijos ir Bulgarijos problemų. Per keletą metų uh, bendraudamas su Turkijos valdžios institucijomis sužinojau, kad prieš porą metų uh, Turkijoje E, nelegalios tai- cigaretės sudarė tik 2 procentus, o dabar nelegalių cigarečių parduodama 16 procentų. Taigi problemo, problemos mastas labai smarkiai didėja. Iš tos cigaretės atvežamos iš Bulgarijos, tuomet iš ten vyk, patenka į Iraką, o iš tenais uh, E, nelegaliai pervežamos į Turkijos. ES tabako gamintojai. Taigi, e, už tas cigaretės, kurias Bulgarijai pagamina ES e, gamintojai, kažkas turi sumokėti. Kaip mano kolegos jau pasiūlė, reikia pradėti tyrimą ir žiūrėti, padėti Turkijai, kad būtų sekama, kaip cirkuliuoja lėšos, nes kitaip niekaip nesusidarosim su tom nusikaltelio organizacijom. Dėkuoju. Dat is meteen een uh, wake-up call, zou ik zeggen, voor, uh, van, vanuit Olaf. Taigi mes uh, visi uh, turėtume atsižvelgti tai, ką pasakė Olaf tarnyba. Dėkoju už jūsų uh, atliktą darbą, kad jūs ir jūsų kolegos dorotės ir su kitom problemom. Jeigu neturit komentarų, tai tuomet pertiks, suteiksiu žodį poniai Gairui. Tai kad aš neturiu ką pridurti, sako ponas Gairis. Gerai, sako pirmininkas. Tuomet pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, šeštojo klausimo. Tai yra mūsų komiteto delegacijos kelionė į Kaliningradą. Jei neklystu, tai jau trečias kartas, kai mes ten lankomės, tai ir praeitos kadencijos metu jau buvome Kaliningrade, ponas Mulderis buvo delegacijos vadovas. Taigi, prašom, kaip jums sekėsi Emanuelio Kanto gimtajame mieste. Taip, padarė didelį įspūdį mm, mums tas vizitas. Puiku, kad ir po tiek daug dešimtmečių ant Emanuelio Kanto, ka, Emanuelio Kanto kapo vis dar žydi gėlės. Na, o dabar apie šį vizitą ir jo rezultatus. Visų pirma, mes mėginome nustatyti, kaip leidžiami ES pinigai Kaliningrade. Apsilankėme pasienio apsaugos punktuose ir diskutavome su atitinkamais tarnautojais ir Lietuvos, ir Rusijos pusėje. Ir labai džiaugiuosi, kad mums labai atvirai ir rusai atsakinėjo į klausimus. Mes lankėmės taip pat ir vienoje ligoninėje. kurioje taikoma kovos su AIDS ES finansuojama programa. Čia gydomi aštuoni ligoniai ir labai džiaugiamės, kad galėjome konstatuoti, kad e, pinigai tikrai leidžiami prasmingai. Taip pat apsilankėme dar vienoje vietoje, kur ES pinigais buvo finansuotas projektas dėl vandens e, tiekimo į gyvenamuosius namus, bet šitas projektas dar nesibaigęs. Taip pat lankėmės ir pusęsalyje, kuriame plėtojamas turizmas. Na, iš principo ES pinigai tikrai leidžiami gerai, nors po vienos dien, vieną dieną te trukusio vizito tą, aišku, pasakyti dar labai sunku. dėl cigarečių gamybos ir apimčių. Tiek, kiek ten pagaminama, tai užtektų <coughs> patenkinti dešimties metų paklausą. Valstybės valdžios institucijos atsisako apie tai diskutuoti. Pasibaigus misijai mes koordinatorių posėdėje tai aptarėme reikia komisijai pateikti klausimus žodžiu, kad matytume, koks yra, kokia pasiekta pažanga. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir labai svarbu į tai dar kartą pasižiūrėti, kas vyksta su tom cigaretėm, kurios yra pagaminamos Kaliningrade. Mes žinom, kad tai yra labai didelė problema, lygiai taip pat kaip Bulgarijoje ir kitose valstybėse. E, tos bulga... cigaretės cirkuliuoja į Egiptą, paskui vėl grįžta į ES valstybės nares. Cigaretės gaminamos labai dideliu mastu. Taigi šis klausimas tikrai kelia daug įtarimų valdžios institucijos, kaip minėjau, nenorėjo kalbėti šią temą. Buvo kalbama apie tai spaudos konferencijoje. Žurnalistai tikrai labai norėjo sužinoti daugiau, kokia yra situacija. Ir manau, kad reikėtų paklausti komisijos, kokia ta situacija dabar yra. Dėkoju. Dėkoju už užduotus klausimus. Ja reikėtų uh, užduoti pirmininkaujančiai valstybei ir žiūrėsim, ar gausim kokių naujienų šiuo klausimu. Galbūt reikėtų pasikalbėti su mūsų frakcijų vadovais. Dar kolegi, kolegos, kurie norėtų pakomentuoti šį klausimą, nes e, dėl e, cigarečių gamybos yra daug e, su to susijų klausimų, ar turit kokios papildomos informacijos. Pone Gressler, dėkoju. Labai svarbu, kad mes įtrauktume šį klausimą į klausimyną komisarui šiame. Tai kodėl? Tai, tai e, vis dar toleruojama. Cigaretės aiškiai gaminamos tam, kad būtų įvežamos nelegaliai į Europos Sąjungą. Ir kiek mes galime remti tokius dalykus, kiek mes galime remti tą pramonę ir leisti gaminti cigaretės, kurios pas mus parduodamos nelegaliai. Rusijos institucijos pasakė, kad š, tokių įmonių uždarimas niekada nebuvo svarstomas, nei jo buvo reikalaujama iš ES pusės. Meneer uh, Rowan, hebt, hebt u uh, informatie daarover? Wat zijn jullie contacten? Uh? Eh? Kolega Rowan, galbūt jūs turite kokios nors informacijos apie tai? Galbūt turite kokių nors kontaktų su Kaliningradu ar kažką tokio? Uh, thank you, Mr. Chairman. No, I've nothing really to... Dėkoju, ponė pirmininkė. Nieko daugiau negaliu pridurti, tik tai galiu patvirtinti, kad tai yra didelė problema. Pone Gressler yra visiškai teisi rusų požiūris yra toks, kad e, nėra nesimama jokių veiksmų ir e, Rusija visiškai e, nesuinteresuota tuo. Žinom, kad džinglink cigarečių yra pagamindama labai daug Kaliningrade ir labai daug jų įvežama į ES valstybės, ypač į Vokietiją. Ši situacija jeigu bus e, priimtas e, tabako kontrolės pagrindų reglamentas, galbūt situacija bus kiek geresnė. Kai e, dėl to dėrėjomės Ženevoje, tai dėrėsime Ženevoje, tai kalbėsim apie sėkimo programą ir gamintojai turės imtis saugios praktikos ir paisyti tam tikrų nuostatų. Taigi tokios kompanijos, kaip ši minėta Kaliningrade, e, negalės taip lengvai veikti. Rusija taip pat e, pasisako už šį protokolą, bet nežinom, ar tai bus jis greit patvirtintas, nes čia reikia dar pakalbėti apie poros metų laikotarpį. Dėkuoju. Um, pone, pone Greslė. Taip, jūs sakėt, kad yra atsiekamumo sistema. Aš norėčiau žinoti apie tai plačiau, koks tas atsiekamumas. Tabako produktų direktyvoje būtent ir pateikiau tokį pakeitimą susijusi su atsakamumu ir susidūriau su labai griežta kritika. Man buvo pasakyta, kad esą tai visiškai neįmanoma ir, ir todėl jūsų pastaba buvo labai įdomi. Gal galėtumėt pateikti informacijos apie tą atsakamumą kuo greičiau. Ačiū. Well, we've actually... Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, mes turim dvi vad, at, įdomias atsakamumo sistemas. Visų pirma, viena galioja pagal protokolą ir sekomos po visą pasaulį vežamos cigaretės, tai būtų labai geras sprendimas. O kalbant apie tas rytis, kur cigaretės platinamos. Tai iš mūsų tyriejų perspektyvos mums labai svarbu nustatyti, kur tos cigaretės e, platinamos nelegaliai. Tai labai svarbu. Manau, kad kalbat apie tabako produktų direktyvą, tai e, Sango generalinio direktorato e, apreptis Tai komisijos žinoma sprendimas ir didžiai sanko yra visiškai e, remiamas. Dėkoju, kad. E, manau, kad tas protokolas bus priimtas. Dėkuoju. Ja, mevrouw Grisse bracht eh, deze problematiek natuurlijk. Uh, uh... Taip, e, ponė Gressler iškėlė šį klausimą, todėl kad mes pateikėm pakeitimų susijusių su atsakamumo sistema ir tuos uh, pakeitimus reikėtų įtraukti į TBD direktyvą. Taigi, dėl atsakamumo sistemos, ji, jei puikiai veiks, tai bus labai naudinga. Pone Gresel, dėkoju. Suprašau, kad užtisiu šią diskusiją, tačiau šiuo metu trišalime sustikime kyla grėsmė, kad tam pakeitimu nebus pritarta, nes tvirtinama, kad šios sistemos nebus įmanoma įgyvendinti, e, nors mums yra e, labai svarbu užtikrinti, kad e, tabako gaminiai nebūtų klastojami, tačiau jūs teigiate, kad jau naudojatės tam tikrą atsiekamumo sistemą, tai man būtų labai svarbu tą informaciją gauti, kad aš galėčiau įtraukti ją į savo šilomą pakeitimą arba papildomą informaciją, nes jau gavau bartinę mažai iš Vokietijos finansų ministerijos dėl savo teikimo pasiūlymo, kadangi jį mano, jog jo neįmanoma gyveninti. Tai, kadangi jūs tvirtinote priešingai, tai norėčiau gauti papildomas informacijos. <clears throat> Olaf atstovas, mes esame su keturiais gamintojais pasirašę privalomus susitarimus dėl atsekamumo. Uh, Ir aš galiu konstatuoti, kad tai yra labai tinkamas būdas kovojant su tabako gaminių klastotėmis, nes tokiu būdu mes galime identifikuoti asmenis ir įmonės prekybos grandinėje. Ir e, e, tuo tarpu e, Europoje parduodama labai nemaži kiekiai nelegalių cigarečių iš tų gamintojų, su kuriais atitinkami atsiekamumo susitarimai nėra pasirašyti. Čia labai svarbu, kad tabako gaminių direktyva būtų gyvenita tinkamai visoje Europos Sąjungoje, nes kartais mes susidurėme e, su tokia situacija, kad pirmieji pirkėjai tabako gaminių <clears throat> nedalyvauja toje nelegalioje e, cigarečių prekyboje, tačiau e, ji prasideda nuo tolesnių e, klientų grandžių. Ingeborg Man labai gaila, kad čia turiu vaidinti tokią specialistę, tačiau atitinkami tabako kontrolės susitarimai, juose parašyta, kad jie turi būti tinkamai įgyvendinti, tačiau didžiausias gamintojas Philip Morris dar nėra jų visiškai įgyvendinęs pasirašytų susitarimų, taigi būtų labai svarbu juos įgyvendinant siekti atitinkamos pažangos. Taigi e, vienas dalykas yra sustarimų pasirašymas, kitas dalykas yra jų įgyvendinimas, kuris šiuo metu kelia nemažai sunkumų. Olaf atstovas. Ačiū sutikti žodį. Reikia įvertinti, kad e, kuomet mes pradėjome šių sustarimų pasirašymą, tai gamintojai e, norėjo kad tie sustarimai būtų taikomi tik tai didžiausio <clears throat> masto pažeidimams tirti. E, mes e, tuo tarpu reikalavome, kad tabako gaminių kontrolės pagrindų protokolas taip pat būtų e, taikomas ir šiuo metu pasirašę atitinkamus susitarimus gamintojai prisijima atitinkamus prievalės susijusius su būtinybė užtikrinti pakuotės atsakomumą. Ir mes e, per savo ketvirtinius susitikimus e, aiškiai, aiškiai jiems pasakėme, ko norime ir nesėjame pakuočių klausimą, tai mes e, tik tai bandytume kaip tas šuo pagauti savo uodegą ir niekuomet problemos neįspręstume, ponė Greslė. Jeigu jūs dabar sakote, kad jau daugiau šioje srityje nedirbate, tai kokių kitų veiksmų įmatės? Aš dabar perėjau dirbti į politikos formavimo sritį Olafė. Pane Greslė, na, tai mes galime džiaugtis, kad bent jau dabar turime vieną e, pareigūną, kuris bent jau nusimano toje srityje, tačiau dabar jūs pat, sukopęs atinkamą patirtį paprasčiausiai palikote ir mums belieka tik tikėtis, kad tas, kas perėmė jūsų darbus, sugebės juos tinkamai tęsti. Pirmininkas. Puntje, e, meneer Mulder. Pone Mulderi, prašau. We are looking forward to the decision of the uh, conference of the president. Aš e, laukiu sprendimo iš pirmininkaujančios valstybės ir manau, kad Olafas turėtų būti pasirengęs atsakyti tam tikrus klausimus į komisijai pateiktus klausimus žodžiu. Dėkoju. E, Puiku, dabar po, ketu, po penkių penkiolika. Kitas darbo tvarkės klausimas bus svarstomas nuo 17.30 ir tuomet atvyks Werneris Hoyeris. Taigi toliau tęsim savo posėdį 17.30. Dėkuoju. Goed, collega's, na deze onderbreking van een twintigtal minuutjes hebben we ir... Taip, kolegos, 20 minučių pertraukėlė jau baigėsi. Ponas, ponas Hoeris atvyko į posėdį ir pateiks mums savo 2012 metų metinę ataskaitą. Ponas Hoeris yra Europos investicijų banko pirmininkas, jis pateiks dabar mums tokį įvadinį pranešimą apie 10 minučių, o paskui turėsime pakankamai laiko užduoti klausimus. Ačiū. Prašau. Ačiū, prašau. Viso gero. O. O. O. O nu taip. Much for the invitation to the European Parliament. It's a pleasure to be back to the committee. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę atvykti į posėdį ir pasidalyti mintimis apie pono Marinesko ataskaitą dėl Europos investicijų banko. Gruodžio 5 bus aptariamas šis pranešimas, tai yra kitą savaitę. Aš norėčiau atsiprašyti, kad man tą dieną techniškai bus neįmanoma atvykti į jūsų posėdį, bet Šiandien galime pasikeisti nuomonėmis. Žinoma, norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti pranešimą apie Europos investicijų banko veiklą. Visų pirma, mes e, turim labai ambicingų planų, kuri, e, kurie jau yra įgyvendinami, o bus visiškai įgyvendinti metų pabaigoje. Taigi galėsim pateikti labai e, teigiamą ataskaitą. which I consider Europos investicijų bankas e, savo teikiamis pas, paskolomis skatins e, inovacijas Europoje ir atsižvelgdamas į esamus poreikius, ypač mes skiriame didelį dėmesį ilgalaikė mažų įmonių veiklos finansavimui ir to negalėjome įsivaizduoti, kuomet prieš 55 metus buvo steigiamas mūsų bankas. E, mūsų paskirtis buvo užtikrinti ilgalaikių strateginių projektų finansavimą. Dabar mes suteikiame e, finansavimą prioritetinė tvarka mažoms sudėtinėms įmonėms. EIB grupė apima Europos investicijų fondą taip pat ir e, e, mes būtent per šią atšaką <clears throat> didiname finansavimą MVI, kurios yra Europos ekonomikos stuburas ir didiname paskolų portfelį nuo 12 iki 20 milijardų eurų. EIB e, grupės lygmenių mes jau e, esame viršyje šį 20 milijardų eurų paskolų portfelio tikslą. Taip pat mes E, atskirose ES valstybėse narėse, kurios ypač nukentėjo nuo krizės, e, daugiausiai paskolų teikiame MVI ir e, taip pat orientuojamės į svarbiausias nukentėjusias valstybės narės ir svarbiausius ekonomikos sektorius. Ir mūsų verslo modelis yra grindžiamas tam tikros ekonominės pusiausvyros siekis mes esame visos ES, o ne eurozonos ar atskirų valstybių narių bankas. Todėl mūsų investuotojams šis aspektas yra labai svarbus tam, kad būtų užtikrinta valstybių narių diversifikacija, todėl EIB veikla apriepia ir kitas valstybės narės ir ne tik tas, kurios patiria šiuo metu daugiausiai sunkumų. Reaguodama į krizę reaguodamas į krizę EIB ne tik padidino paskolų portfelį, tačiau taip pat ir naujus produktus finansinius įdėgę 13 metų birželio mėnesį mes e, pradėjome e, naują finansavimo platformą, tai yra priemonė, kuri apriepia įvairias importo, eksporto paslaugas, taip pat ir e, tam tikras paskolų garantijas. Kadangi suvokiame, kad mažos vidutinės įmonės sėkmingai veikiančios tarptautinėje rinkoje dažnai patiria tokių sunkumų, E, susijusi su tam e, tikra finansavimo e, stoka, siekiant vystyti eksporto veiklą. Todėl siekdami palengvinti tokių įmonių padėtį, mes teikiame joms galimybę pasinaudoti mūsų naujais siūlomais finansiniais produktais skirtais e, prekių rinkai. Taip pat mes e, esame taip pat e, tam, tam tikras, steikime tam tikras garantijas tarpininkaudami tarp Graikijos bankų ir šios šalies verslo struktūrų. Taip pat mes prisijimame uh, 85 procentus tarptautinių finansinių sandorių rizikos e, Graikijoje, teikiant paskolas mažoms vietinėms įmonėms, taip pat mes e, teikiame lengvatinės paskolas e, Kipro ir kitų ES šalių įmonėms. Ši priemonė sulaukė didelio pasidomėjimo ir aš tikiuosi, kad <clears throat> galėsime šią priemonę taikyti ne tik Graikijoje ir Kipre, tačiau ir kitose valstybėse narėse. EIB grupė ir komisija taip pat ėmėsi bendrų iniciatyvų skirtų mažoms ir tiems įmonėms, teikiant joms paskolą iš finansinių institucijų ir e, apriepia tokias ES programas kaip Cosme Horizon 2020 ir kitas. Ir mes tikimės, kad šių finansinių priemonių naudojimas per būsimą finansinę programą išsiplės. Taip pat e, nuo 2014 metų mes papildomas garantinės priemonės e, pradėsime siūlyti. Esame pasirengę jau patvirtintus, priimtus sprendimus įgyveninti, tačiau valstybės narės turėtų taip pat atlikti savo narių namų darbus. EIB grupės investicijų fondas taip pat siekia užpildyti esamas e, finansavimo e, spragas, siekiant skatinti verslumą, ekonomikos augimą, inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą. Europos investicijų fondo fondas turėtų padidinti savo įstatinį kapitalą, tuo yra suinteresuoti pagrindiniai akcininkai ir nacionalinių plėtros bankų ir EIF e, bendradarbiavimas tokiu būdu turėtų išsiplėsti. Europos investicijų bankas atitinkamai uh, E, turėtų tikėtis ir antrojo didžiausio akcininko, tai yra Europos komisijos e, pritarimo šiems pasiūlymams ir aš tikiuosi, kad e, parlamento padedama komisija šį sprendimą priims ir vertimo procedūra neprasidėjo, tikimės, kad ji prasidės greitų laikų, kad nebūtų švaistomas laikas ir puikiai žinome, kad per paskutiniosius šios kadencijos mėnesius jūs esate susiplanavę dar nemažai darbų ir mes tikimės, kad šias rytė taip pat bus deramai pasistumėta į priekį. Vertinant e, MVI prieigą prie finansinių išteklių, norėčiau paminėti e, bankų e, gaivinimo ir e, veiklos nutraukimo direktyvą, nes visos iniciatyvos turėtų šioje srityje pagerinti mažoms sritims įmonėms prieigą prie finansinių išteklių, kartu užtikrinant finansinį stabilumą ir mokesčių mokėtojų interesus, siekiant tinkamai paskirstyti finansinę naštą. Todėl būtina užtikrinti, kad ne e, šią priemonę pasitelkus nebūtų neigiamo poveikio nei EIBės, nei mažoms vietiniams įmonėms, todėl <clears throat> bankų e, įsipareigojimai EIB atžvilgių turėtų būti atskiriami nuo kitų bankų uh, komercijų bankų prisimtų finansinių įsipareigojimų, nes e, esama esminio skirtumo tarp EIB ir kitų tarptautinių finansinių institucijų santykiuose su komerciniais bankais, nes mes e, e, kitu atveju, kitos finansinės institucijos teikia paskolas, kurios yra skirtos daugiausiai biudžetos progoms užpildyti, to tarpu mes E, tokių įsipareigomų neprisimame ir mes e, stengiamės finansuoti mažas vidutinės įmonės. Jeigu atsisakysime atitinkamų garantijų, tai savo ruoštų padidins e, MVI teikiamų paskolų sąnaudas. Taip pat negalime pamiršti būtinybės kovoti su jaunimo nedarbu, nes Europa negali sauliaisti prarasti jaunąją kartą. Po įvairių diskusijų EIB labai greitai ir veiksmingai reagavo į būtinybę skatinti jaunimo užimtumą. Investicijos šioje srityje viena vertus susijusios su darbo vietų kūrimu. E, darbo vietos yra kūriamos mažos vietinėse įmonėse, todėl mažoms vietiniams įmonėms būtina pagerinti prieigą prie finansavimo ir Kita vertus, mes e, savo teikiamą paramą siekime sukurti stabilias darbo vietas. E, reikia pažymėti, kad 85 procentai darbo vietų, jaunimo darbo vietų, kuris buvo prarastos per pastarosius metus, buvo prarastos mažose vidutinėse įmonėse, todėl būtina čia keisti situaciją, siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą. Kita dalis susijusi su gebėjimais. E, čia daugiausiai dėmesio skiriama investicijoms, ilgalaikiams investicijoms į įvairias švietimo priemonės įstaigas, e, tai yra mokyklas, mokymų centrus, universitetus, e, įvairias, įvairių, įvairių mokymo programų, stipendijų finansavimą. ES bankų jaunimo užimtumo programa yra grindžiama jau esamomis priemonėmis, kurios buvo pradėtos įgyvendinti vasaros metu. Visai programai finansuoti bus skiriama 6 milijardai eurų. Finansavimas bus padalintas į dvi dalis ir galiu Jums pranešti, kad jau pasiekėme užsibrėžtą tikslą ir e, turime tuos 6 milijardus eurų, kurie bus skirti šioms reikmėms. Ir e, Liepos mėnesį, kuomet vyko neįlinė vadovų taryba Berlyne, vadovų, vadovai klausė, <clears throat> kada mes sugebėsime jau tos lėšas skirti. Mes teigiame, kad e, rūpiučio mėnesį jau atitinkamus sugebėjimus, sugebėjimus užtikrinsime, niekas tuo metu netikėjo, tačiau mes e, to pasiekime. E, dabar norėčiau paneigti kai kurios gandus, kurie sklaido jau kurį laiką apie tai, kad EIB E, per daug dėmesio skiria savo e, trigubam A skolinimuose reitingui. E, atsižvelgiant į tai, kad dėl krizės kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Graikija ekonominė padėtis smarkiai pablogėjo, tai mes turime pripažinti, kad esame vienintelis aktyviai veikiantis bankas, tas trigubos A skolimus reitingas mums yra labai svarbus ir tai nėra kažkoks tai e, būdas pasipuikuoti. Mes e, perskoliname e, privačias, privačių investuotojų lėšas, kurios yra e, mums skolinamos rinkoje. Taigi mes skolinamės tiek, kiek turime, galime patys paskolinti ir turime elgtis atitinkamai, kad įgyvendintumėme savo E, misiją, kuri yra aiškiai apibrėžta sutartyje. <clears throat> Todėl mūsų griežti darbo metodai susilaukia atitinkamo e, pripažinimo, taip pat ir tarptautinėse finansų rinkose, kuomet mūsų kredito reitingas buvo pagerintas nuo AAA e, minus iki paprasto AAA Tai reiškia taip pat e, ir galimybę padidinti mūsų įstatinį kapitalą. EIB reitingas aiškiai atspindi tiek mūsų gebėjimą veikti, tiek ir mūsų finansinę padėtį. Dar vieną aspektą norėčiau paminėti, susijusi su mūsų išorės veikla ir po to baigsiu savo įžangą 10 procentų mūsų paskolų portfelio, tai yra 7 milijardai eurų per pastaros metus buvo skiriami išoriniai veiklai už ES ribų ir tos priemonės, kurios yra gyvenamos, yra gyvenamos kalbant ES biudžeto garantiją rengiantis busimai daugiametį finansiniai programai ir ją gyvenant, mes manome, kad reikėtų išlaikyti tuos pačius mūsų išorės veiklos mastus, kaip ir laikotarpį nuo 17, nuo 7 iki 13 metų. Ir ta suma turėtų siekti 30 milijardų eurų, kaip ir e, anksčiau, tai yra maždaug 7 milijardus eurų per metus ir mes džiaugiamės kad jūs pritarėte tokiam siekiui. Neseniai taip pat prisijungėme prie tarptautinės skaidrumo iniciatyvos, tai yra savanoriška iniciatyva, kurią e, pradėjo įgyvendinti tarptautiniai suinteresuoti subjektai, verslo struktūros. Taigi verslas mato, kad EIB yra pasirengusi dalyvauti ilgalaikėme suskaidrumu susijusiame procese, teikdamas savo finansinės veiklos e, ataskaitas e, savo interneto svetainėje. Mes tačiau e, turime vis tiek konstatuoti, kad investicijų apimtis yra mažesnis nei iki krizės beveik visur. Ir uh, todėl uh, ES bankas ir toliau dės pastangas, tyrindamas e, e, savo investicinį kapitalą tam, kad ta situacija pasikeistų. Puikiai žinote, kad investicinė aplinka, ekonominės sąlygos valstybės narėse yra skirtingos, tačiau mes turime pakankamai priemonių, kad galėtume užtikrinti maksimalų mūsų banko veiklos poveikį. Ačiū uždėmesį ir ačiū už paramą. Werner Hoyer, ik heb een aantal woordmeldingen. Uh... Äh, Dėkoju, ponė Hoyer. Yra nemažai norinčių pasisakyti. Pirmiausia, pranešėjas Marinesku būtų kalbėjęs, tačiau dėja jis yra išvykęs į Graikiją. Tačiau vietoj jo klausimą užduos ponė Greslė. Na, galbūt paskui ponas Mulderis, nors tuo pažeisime frakcijų eiliškumą, tačiau kadangi jam reikia išeiti šeštą valandą, tai leisime jam kalbėti pirmiau. Na, kolega Marinesku, sako ponė Greslė, man labai sunku pakeisti ir aš tikrai nepretenduoju čia į išsamumą savo klausimais. Na, aš ne visiškai, ponė pirmininkė, mm, ar Europos investicinio banko pirmininkė, supratau jūsų pranešimą dėl to, kiek jūs iš tikrųjų turite pinigų, kiek jūs gavote iš komisijos ir kiek jums užtektų. Kitas Klausimas dėl JASPOS 2012 metais. Jūsų veiklos ataskaitoje yra tik tai santrauka to, kas buvo 2006 metais. Aš aišku negaliu vertinti, ką jūsų bankas veikė paskutiniu metu, nes tai yra pateikta ataskaita už kelis metus iš eilės. Aš išskirti atskirai nieko negalėčiau. Graikija Labai daug yra projektų, kur mes nežinom, kas vyksta. Pasakykite, kokia jūsų patirtis su Graikija, kaip ten yra vykdomi jūsų finansuojami projektai. Mums būtų tą labai, mums būtų tą labai įdomu žinoti. Ačiū. Dankjewel. Dan uh, eerst meneer Mulder. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar ponas Mulderis. Before I have to leave it, I want... E, norėčiau e, pasakyti EIB pirmininkui, kad uh, Turiu vykti į parodos atidarimą, todėl būsiu kiek nemandagus ir čia nebūsiu po šeštos valandos. E, mano asistentas e, e, išanalizavo ataskaitą ir norėčiau pasiklausti dėl trigubo A statuso. Tai labai geras paskolų lygis. Galbūt taip yra todėl, kad kapitalą garantuoja valstybės narės, bet valstybės narės pačios nebetenka 3A statuso. Taigi, kokios yra perspektyvos bankui? Dar vienas klausimas. Labai sveikintinas jūsų mažų ir vidutinių įmonių rėmimas bet paprastai tuo užsiema komerciniai bankai. Taigi, kaip jūs užtikrinate, kad jūs ne, e, neskatinate neteisingos konkurencijos, kaip užtikrinat, kad tai yra jūsų sritis, o kitas sritis yra komercinių bankų, kaip atskiriate. Dėkoju Janai. Ir dabar grįšim prie įprastos procedūros, ponė Alessandra. Dėkoju pirmininkė ir atsiprašau, kad negalėjau būti nuo pat e, pradžios, nes turėjau būti transporto komitete. Dar kartelį atsiprašau. mane tikrai domina EIB veikla ir noriu užduoti keletą klausimų dėl dalykų, kurie yra susiję su augimu. Jūs geriausiai žinote ir galite labai aiškiai nurodyti, koks yra dabar augumas, augimas, koks EIB potencialas. O dėl E, finansavimo priemonių, jos yra tarp valstybinės, bet e, savo institucijose jūs, e, susi, jūs veikiate su valstybių narių vyriausybėmis, kurios tarsi kontroliuoja šios finansus. Taigi mano klausimas būtų toks. Savo pristatymę ir ataskaitoje, kai kalbate, tai ar kalbate ir apie valstybių narių ko finansavimą? Ar galėtumėte pilnai paaiškinti, kaip veikia tas finansavimo mechanizmas? Nes tai yra susijęs ir su uh, nacionaliniais bankais ir finansinėmis institucijomis. Taigi, koks yra jūsų ryšys su kitom finansinėm institucijom. Ir taip pat norėčiau paklausti apie jūsų atliekamą darbą ir e, bendradarbiavimą su, e, pavyzdžiui, e, taupomaisiais bankais, pavyzdžiui, Ispanijos taupomuoju banku koks yra jūsų bendradarbiavimas su kitais, kitų valstybių narių bankais, pavyzdžiui, Vokietijos taupamojų bankų, nes žinome, kad jis susiduria su sunkumais. Kalbant apie galimybės ir siūlomus projektus, tai mes gavome skundų, kad potencialūs e, naudos gavėjai. E, gauna paskolas, e, kurios klasifikuojamos ir vertinamos kaip valstybinė pagalba, tai čia iškraipomas konkurencingumas. Uh, ir galiausiai dėl jūsų veiklos su trečiosiamis šalimis, ne su Europos Sąjungos valstybėmis. Kokia jūsų dalis, kur jūsų darbo dalis yra susijusi su valstybių narių finansinėmis institucijomis ir kuri su, e, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos institucijomis. Dėkoju, ponus Odį. Ačiū, pana pirmininkė, savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti pana Hoirį, Europos investicijų banko vadovą ir tikrai esame sujaudinti jūsų rodomą, rodomų dėmesių Europos parlamentui ir pagal tarp institucinį susitarimą tikrai ne ne, nesate įpareigotas atsiskaityti Europos parlamentui ir todėl labai džiaugiamės, kad um, atvykote dalyvauti šioje diskusijoje. Aš noriu komisijos pirmininkui priminti, kad pagal tarp institucinį sustarimą mūsų komitetas atsakingas už AIB e veiklą. Kalbu apie tai per kiekvieną sustikimą, <clears throat> todėl kad uh, biudžeto komitetas e, kažkaip jau taip susiklosti, kad ėmėsi šio reikalo, čia iš tiesų mes esame atsakingas komitetas. E, ir aš noriu užduoti klausimą, kurį jau šešerius metus bandau užduoti. Mūsų komitetas e, norėtų didesnių mastų prižiūrėti jūsų banko veiklą, esame atitinkamų pasiūlymų ir pagėdavimų pareiškę, jūsų pirmtak su jūsų pirmtakais taip pat esame svarstę tokias galimybės, tačiau taigi mes galėtume įsivaizduoti, kad e, Europos centrinis bankas tiksliau e, turėtų turėti daugiau galių prižiūrėti EIB veiklą, tačiau atrodo, kad taryba tam nepritarė, komisija nenori teikti tinkamo pasiūlymo, kadangi taryba nepritarė, taigi mes čia e, judame kaip tavo verė rate. Ir E, noriu paklausti, ar Europos investicijų bankas savanoriškai galėtų arba norėtų tapti kontroliuojamu Europos centrinio banko. Ką asmeniškai apie tai manote? Kitas klausimas yra susijęs su to, kad ES turėtų tapti banko dalininkė. Ką manote apie tai, kad ES aukštesnių nei valstybių narių lygmenių taptų banko dalininkė? Uh, Paskutinis e, klausimas. Susidaro įspūdis vertinant ilgalaikės investicijas, kad nepakankamai dėmesio, pakankamai aukštame lygyje buvo skiriama ES esančių infrastruktūros projektų finansavimui. Aš nežinau, kiek, e, kokie yra tikslus skaičiai, tačiau uh, Atrodo, kad čia kalba eina apie pusantro trilijono eurų ir e, kiekvieną kartą, kuomet mes e, atitinkamų klausimų bandome užduoti, tai e, visą laiką e, atsakymuose minimas Europos investicijų bankas, patikint jam e, atitinkamas e, stamaus masto projektų finansavimo funkcijas Noriu paklausti, ar Europos investicijų bankas yra atlikęs kažkokį tai tyrimą susijusi su ilgalaikiu infrastruktūros projektų e, finansavimu, kaip jis yra vertinamas e, kitų finansų institucijų, kadangi e, jūs e, skolindami lėšus atitinkamai tikitės savo investicinės gražos, taigi kaip viską vertinate. E, Kitas klausimas susijęs su e, kapitalo, įstatinio kapitalo didinimu 10 milijardų. E, jeigu teisingai suprantu, e, tiksliau nelabai suvokiu, kokia prasme dabar būtų didinti tą įstatinį kapitalą, kuris šiaip siekia 220 milijardų, dar 10 milijardų, jeigu teisingai suprantu. Tas kapitalas buvo e, padidintas e, grinųjų pinigų lėšomis, tai nelabai suprantu to, to veiksmo prasmės. Pirmkas, ačiū. Paul Rubik paskutinis paprašė galimybės užduoti klausimą. Dėkuoju, pirmininkė. Mano klausimas susijęs su pagalba besivystančiom šalims, ypač Afrikai. Komisaras Piebalks vykdo labai daug projektų energetikos srityje, vandens tiekimo srityje ir mėginama sukurti naujas struktūras. Noriu paklausti, kaip ten atrodo kofinansavimo klausimas. Iš vienos pusės tai finansuoja Europos komisija, iš kitos pusės Europos investicijų bankas. Na, kas ar galima Jasmin ar Džermi projektus irgi kreipti šią linkmę, kad atitinkamose šalise taip pat būtų skatinamos smulkios ir vidutinės įmonės, tos smulkiosios struktūros, kad jos taip pat gautų atitinkamas finansinės galimybės, kad galėtų investuoti į nedidelės vandens tiekimo mm, įrangas ar į kokias nors nuotekų sistemas, ar į nedidelės elektrinės ir panašiai, kad ta padėtis atitinkamose šalise gerėtų. Man atrodo, kad reikėtų labai stiprinti bendradarbiavimą tarp mūsų smulkių vidutinių įmonių Europoje ir kitų ne Europoje esančių valstybių smulkių vidutinių įmonių. Tai būtų tokių tiltų statyba tarp mažų, tarp smulkių vienetų. Mažieji su mažaisiais daug sunkiau susitikti užmesga kontaktus, tačiau kita vertus jų kontaktai galėtų būti tvaresni negu didelių koncernų užmesgami ryšiai. Taigi noriu paklausti, kokie čia yra, koks čia galėtų būti Europos vaidmuo ir kokia yra, kokie, koks yra vyriausybių kofinansavimas. Be to noriu paklausti ir apie PPP modelius, Private Partnership, Public Private Partnership. Straight you because there are many questions uh, that ats, uždavėt labai daug klausimų, į kuriuos reikia atlikti ištames studijas ir tik tada galėsime atsakyti. Mano galimybės yra ribotos, bet pasistengsiu atsakyti kuo išsameu. Europos Sąjungos biudžetą naudojame skirtingoms priemonėms. Ir tai yra pakankamai įspūdinga. EIF mandatas, jo mes imsimės, kaip žinote, tikimės, kad EIF kapitalas bus padidintas, bet kadangi tam reikės laiko, o mums reikia vykdyti veiklą jau dabar, tai EIF mandatas bus atidėtas gal iki e, naujų kito parlamento rinkimų. Mes bendradarbiaujame taip pat su komisija įgyvendinami, pavyzdžiui, tokias jasmin e, priemonės ir projektus. Taigi, reikia, jeigu pasitarti su komisija ir tuomet galėsim pateikti tikslius skaičius dėl biudžeto 2012-2013 metais ir jo augimo. Jis paaugo iki 32,7 milijono ir 28 milijonai jau dabar yra išnaudoti skaičiai gana įspūdingi, ypač kalbant apie efektyvumą. Ką mes turim padaryti veikdami šiame banke ir turėdami ES biudžetą. Mes turim suvienyti tris dalykus. Skirti lėšas, kurios komisija gali skirti, bet jas reikia suderinti su banko paskoloms paskolomis. Ir tuomet geriausias viso to pavyzdys yra plėstis į daugelį valstybių, teikti techninės paslaugas. Net Europos Sąjungoms valstybių yra tokių, kurios nesusiduria su jokiomis ekonominėmis problemomis. Struktūriniai projektai yra įgyvendinami ir sakoma, kad nereikia jūsų žemų palūkanų normų, bet reikia banko ekspertų. O pavyzdžiui, centrinėje Amerikoje bankai kartais vadinami kabutėse vandens bankais, nes jie turi tos srities ekspertų. Tačiau konkretesnius skaičius turime patikslinti. Kalbant apie kofinansavimą. Sudėtingas klausimas. Viena vertus, naujos e, priemonės yra gaunamos, antra vertus, e, tai užtrunka pakankamai daug laiko, kol tos, tas priemonės galima įgyvendinti ir tai sukelia daug streso. Tačiau partnerių bankams turime užtikrinti, kad tai kas gaunama iš mūsų, tai yra mūsų paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi bankai valstybėse narėse e, skolina pinigus galutiniams gavėjams. Manau, kad situacija vis gerėja, tuoj bus pateikta ataskaita ir galėsime ją pasidalyti su jumis. Man tai daugiausia kelia nerimo. Kai kalbu, pavyzdžiui, apie rezoliucijų mechanizmą, tai kalbam apie didelės pinigų sumos, sumas, kurios yra, uh, kurie yra pas tarpininkus. Tie visi pinigai yra pas tarpininkus ir uh, reikia laiko, kol jie patenka pas gavėjus. Taigi mes norim, kad tas procesas būtų pagreitintas. Aš, aš taip supratau jūsų klausimą. Tai mūsų, jeigu komerciniai bankai ar kitos finansinės institucijos gali uh, finansuoti, tai tegu jie tą ir daro tada mes čia šitoj srity nedirbam, mes koncentruojamės į kitus projektus. Daugeliu atveju mes skoliname tada, tiksliau, mes įgaliname uh, komercinius bankus aktyviai veikti mažų ir vidutinių įmonių srityje. Po Lehman Brothers uh, griūties dar mes turim bankų sektoriui pasiekmių. Ir bankai negali suteikti tiek paskolų, kiek reikia mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl mes tikrai nesukeliame jokios konkurencinės rizikos. Dabar kalbant apie kofinansavimą. Nemanau, kad e, gerai supratau jūsų klausimą. Galbūt galėtume, e, galėtume sukonkretinti klausimą, kad galėčiau atsakyti tiksliau, bet e, pakankamai akivaizdu, kad mes nesam finansuojanti institucija. Ne mes Mes duodame paskolas, ne finansuojame. Taigi, ne mūsų, da, tačiau mes turime užtikrinti, kad rizika yra tinkamai įvertinama, kad nebūtų ji pražiūrėta. Tačiau ne mūsų darbas yra e, su, tarsi sudeginti ES pinigus, mes turim užtikrinti, kad jie skolinami efektyviai ir gaunama graža. E, keli iš jūsų klausė apie kofinansavimą. Taigi, mano nuomonė, kofinansavimas yra labai svarbus, nes A, valstybės narės pačios e, negali skirti E, savo, skirti pakankamai lėšų tam tikro projekto finansavimui, todėl joms reikia lėšų iš EIB. Taigi bankas tiesiog užtikrina, kad valstybė narė gali įsisavinti tam tikrus fondus. Taigi EIB padeda valstybei nariai tą padaryti. Kitas dalykas – kalbėjot apie infrastruktūros e, finansavimą per ateinančius dešimtmečius. Tačiau pagrindinė mintis yra ta, kad biudžetas yra iliuzinis. Infrastruktūrai net labai geroje ekonominėje situacijoje esančiose valstybėse narėse reikia labai daug lėšų ir tam reikia privačių fondų kad būtų galima pagerinti infrastruktūros situaciją. Kartas, kartais sakau, kad reikia kalbėti, kartais reikia pamiršti apie krizę. Labai daug projektų nebuvo finansuojama dėl krizės, taigi mums reikia daugiau fondų ir daugiau lėšų. Mums reikia tipinių finansinių priemonių, kuriomis galėtume pritraukti privačius fondus. Reikia gauti, pavyzdžiui, 18 milijonų iš privačių fondų, platinant obligacijas, kad e, būtų galima finansuoti e, strateginius, e, strateginius transportavimo projektus. Ir žinoma, reikia remti ir mažas, ir vidutinės įmonės. Mes turime pritraukti privačius fondus į tokių projektų finansavimą. Ir bankas turi išlaikyti savo stiprią poziciją rinkoje. Aš nesuprantu, kodėl kai kuriuose šalyse vyriausybės uh, tiki, kad e, skolinant pinigus, e, tie pinigai gali būti prarasti. Ne, mes e, siekiam pritraukti privačias lėšas. Taigi, kaip, visa tas, kaip visas tas mechanizmas veikia. Kai prieš porą metų pradėjau dirbti banką, mane nustebino sumos, pavyzdžiui, 222 mm, milijardai eurų buvo toks banko kapitalas. Tačiau iš tiesų mm, per 15 metų gavom 40 kažkiek milijardų pelno ir mes turim tą balanso ataskaitą. Bet e, iš tiesų 15 milijardų tik e, e, garantuoja tos veiklai naudojamus finansus. Taigi, praėjusių metų pradžioje mes sumažinom kapitalą, nes netikėjom, kad 2011-2012 metais finansinė krizė vis dar siaus. Taigi, reikėjo E, didinti pelną ir tas buvo padaryta nuo 50 iki 60 milijardų, buvo e, padidinta 10 milijardų. Ir mes išlaikėm labai e, didelę kapitalo normą. Kalbant dėl priežiūros, labai įdomus klausimas. Europos parlamentas paprašė, kad bankas būtų stebimas ir kai perskaičiau, kad Europos centrinis kad į Europos centrinį banką buvo kreiptas prieš šešis ar septynis metus ir buvo paprašyta, kad jis prižiūrėtų EIB. Tai centrinis bankas atsisakė. Taigi, todėl buvo sudaryta savanoriška sutartis su Luksemburgo centriniu banku. Ir mes esam labai dėgingi Luksemburgo kolegoms, kad jie e, dirba šitą didelį darbą, negaudami mainais nieko už tai. Tačiau antra vertus, mes neturim nieko prieš tokį stiprią stebėsiną. Tai jeigu Europos centrinis bankas galiausiai nuspręs, kad nori uh, būti stebėjimo institucija, tai mums tai tinka tačiau EIB bus pirma tarptautinė finansinė institucija, kurią, kuriai vykdoma ar garantuojama stebėsenos procedūra. Taigi mes būsim pirmasis bankas, kuris bus kontroliuojamas. Taigi reikės uh, sukurti priemonės, kaip tas kontrolės mechanizmas būtų vykdomas. Ir tikrai per ateinančius metus turėtume nuveikti nemažai, tačiau mes apie tai kalbame, apie tai diskutuojame ir esam pasirengę tam. Kitas klausimas buvo apie banko akcininkus. Banką įkūrė Europos ekonominės bendrijos narės, buvo pasirašyta Romos e, sutartis. Ir dabar ES yra 28 valstybės narės, jeigu jos e, valstybės narės nori būti akcininkės ar padidinti akcijų skaičių, tai turi, tai turi būti viskas daroma akcininkų iniciatyva, o ne banko iniciatyva. Taigi aš esu tarsi valstybių narių patikėtinis ir turiu veikti pagal jų reikalavimus. Tačiau man Europos parlamentas yra tikras, mano akimi žiūrint, Europos parlamentas yra sąjungininkas ir kai parlamentas nori su manim pasikalbėti, aš visada esu pasirengęs tą padaryti. Kalbėjau apie infrastruktūrų finansavimą. Dėl nacionalinių projektų Į tai reikėtų atkreipti daug e, papildomo dėmesio, reikia atlikti mokslinius e, tyrimus ir analizės, nes galbūt e, kartais nekreipiam dėmesį, dėmesio į tai, kad mes pralaimim tarptautiniai konkurencijos rinkoje. Jeigu neinvestuosime į infrastruktūrą, tai pasaulis mus pralenks, kitos valstybės mus pralenks. 1980 metais didžioji dalis GDP buvo gaunama OECD valstybėse, dabar tai yra tik viena ketvirtoji. Tai jeigu pasižiūrėtumėt į skaičius, kurie susijęs su inovacijų finansavimu, tai situacija tik blogėja mes esam tiek susitelkę į krizės valdymą Europos Sąjungoje, kad mes mm, visiškai nekreipiam dėmesio į su globalizacija susijusius iššūkius. Mes turim daugiau dėmesio e, kreipti į infrastruktūros projektus. Turime e, žiūrėti į socialinę plėtrą, regioninę plėtrą. Nes jeigu mums truks informacinių, technologinių pagrindo, tai nedidelės valstybės nebe, nebesitelks į slėnius. Valstybėms reikia greito interneto, įmonėms reikia greito interneto, ir tas turi būti užtikrinta. Taigi valstybės narės turi e, finansuoti infrastruktūros projektus, pasitaukdamos ir privačius e, fondus, privačias lėšas. Dabar kofinansavimas Šiaurės Afrikoje. Taip, aš visiškai pritariu tam jūsų paminėtam princip, principui mažos valstybės mažom valstybėm. E, centrinis bankas, kuriam priklauso 200 tūkstančių žmonių, o palygint su pasauliniu banku, kuriame dirba 12 tūkstančių žmonių. Taigi nedidelių. Europos bankas yra tarsi plėtros bankas ir mums visada reikia partnerių, mums reikia mm, ieškoti partnerių tarp uh, E, prekybos rūmų, prekybos asociacijų. Jau dabar nemažai yra daroma šioje srityje, bet turime ieškoti ir daugiau partnerių mikrofinansavimui. Tai mums labai svarbu. Kai įvyks struktūriniai pokyčiai, jau yra įvykę struktūriniai pokyčiai, pagal ką kofinansuojami projektai Šiaurės Afrikoje. Dabar tai visai kita situacija ir situacija yra labai teigiama. Manau, kad atsakiau į e, daugelį klausimų, tačiau mano kolegos užtikrins, kad jeigu tiksliai neatsakiau jūsų užduotus klausimus, tai su jumis susisieks ir tiksliai atsakysiu tos klausimus mano kolegos. Dėkoju. Jūsų atsakymai iš ties labai išsamus. Labai jums ačiū. Ar norėtų kas nors dar ko nors paklausti? Pone Jala Sendė, jūsų klausimas nebuvo iki galo atsakytas. Ar turite dar kokį klausimą? Pirmininkė, ačiū, kad dar suteikite man laiko. Pone Hoerį, aš noriu pritarti tam, ką pasakė kolega Odį. Ir pakomentuoti tai, ką jūs pasakėte. Aš tikiuosi, kad jūsų šalyje jūsų balsas taip pat bus išgirstas. Krizės metu reikia investuoti. Taip, mes turime ištraukti Europą iš krizės. Tik investicijų pagalba tai yra galima padaryti. Tačiau pasakykite tą savo šalyje, investicijų mums reikia ir tik tai taip mes galėsime išbristi iš krizės. Taigi labai tikiuosi, kad jūs būsite išgirstas. Dėkoju. Aš norėčiau atsakyti į, iš tikrųjų dėl to finansavimo. Mes iš tikrųjų, mums yra daromas didžiulis spaudimas trumpalaikiu laikotarpiu. Tačiau žiūrėkime į tolimą perspektyvą bankė ir mes vadovavomės tokia filosofija. Mes turime viską sukombinuoti ir teikti rekomendacijas. Nepamiršti inovacijų aspekto. Jeigu pasižiūrėsite, kiek yra investuojama kai kuriuose valstybėse į inovacijas. Ir jeigu pažiūrėsime, kiek pas mus yra investuojama į tyrimus kai kuriuose valstybėse narėse, tai bus siaubingi skaičiai. Mes galėsime susilyginti su Kuala Lumpur ar kokia nors Džakarta ar dar kas nors. Po 20 metų mes būsime nuo jų beviltiškai atsilikę, nes tiesiog nepastebėjome laiko ženklų. Ačiū. U ziet uh, de glimlachende gezichten en de... Eh, het... Taip, patenkinti veidai, sako pirmininkas, jums plojama, taigi ačiū jums labai už jūsų atvirus, skaidrius atsakymus, ačiū už tai, kad skyrėte mums laiko, bendradarbiavimas su jūsų institucija tikrai vyksta sėkmingai. Labai dėkoju. Mūsų posėdis kaip matau, baigėsi, niekas jokių pastabų neturi. Tęsime posėdį rytoj 9 val. Atsineškite balsavimo korteles ir pradėsime rytoj nuo balsavimo.